Uh, Taigi, mūsų darbo tvarkė yra labai įtempta, todėl prašau visų susėsti ir nebekalbėti. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi paskirtą į komisijos narį, poną Reną, atvykusi į mūsų ekonomikos ir pinigų reikalų komitetą E, šis komitetas užsima darbais e, toje srityje, kurioje turėtų dirbti komisaras, jeigu bus patvirtintas. Paskirtasis komisijos narys mums yra pateikęs klausimus, e, atsakymus raštu į mūsų klausimus, kitaip tariant, į klausimyną, visomis kalbomis tekstas jo atsakymų yra išverstas ir padarytas nariams. Paskirtas paskirtieji komisijos nariai bus vertinami pagal savo e, bend, bend, bendrasias žinias ir konkrečios srities išmanimą bei komunikacinius sugebėjimus. Trumpai Jums pristatysiu klausimo procedūrą. Tai yra bendroji procedūra, kurios turi laikytis visi komitetai visų klausimų metu. Pirmiausia, pasisakysiu aš po to, paskirtasis komisijos narys pasisakys, jo kalba truks maždaug 10 minučių. Po to nariai pateiks klausimus. Pirmiausia, pasisakys po vieną atstovą iš kiekvienos frakcijos pailiui. Šiandieną galėsime suteikti žodį 32 e, klausimams. Frakcijos pateikė tiek klausimų kiekvienas klausiantysis galės pateikti klausimą ir kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Klausimas turės būti vienas, ne keli sudėtingi klausimai. Aš nutrauksiu kalbėtų, jeigu taip bus klausimą, nes paskitajam komisijos nariui suteikiama bus tik dvi minutės atsakyti. Taigi vargu ar galima tikėtis, kad jis galės atsakyti per porą minučių į daugelį klausimų. Uh, E, klausėjas turės galimybę pateikti papildomą klausimą, jeigu jis yra tuo pač, to, iš tos pačios ryties ir susijęs su atsakymus. Ir aš manau, kad kartais galės, bus galima paklausti plačiau, paaiškinti paskirtojo komisijos nario atsakymą. Prašau nekalbėti per nelik greitai, kadangi taip tik prarasime laiko, nes turėsiu jūs nutraukti ir paprašyti kalbėti tru... lėčiau. Jeigu pamatysite, kad aš mojuoju geltoną kortelę, tai supraskite, kad jau duodu jums ženklą, jog jūs kalbate per greitai. Aš e, nutraukti trauksiu žmonės, kai jau baigsis jų kalbėjimo laikas ir paspausiu mygtuką ir girdėsite tokį garsą, kaip ką tik tai, kad girdėjote. Tai jau, kai išgirsite, jūs supraskite, kad tuoj būsite nutraukti. Po visų klausimų atsakymų suteiksime žodį vėl paskirtam komisijos nariui, penkioms maždaug minutėms apibendrinti diskusiją. O prieš E, suteikdama žodį ponui Ren, dar norėčiau pasakyti pati keletą pastebėjimų. Pirmiausia, kad mūsų komitetas, noriu pasakyti, labai patenkintas yra atsakymas išdėstytas tą mintimi, kad jūs norite bendradarbiauti glaudžiai su parlamentu visais lygmenimis, kad ketinate informuoti parlamentą, jūs sakote, tai ir siūsti parlamentui teisėkuros ir neteisėkuros dokumentus labai ankstyvame etape, konkrečiai mūsų komitetui dar procedūrų pradžioje ir tai turėtų būti susiję ne tik su dalykais, kur mūsų, su dalykais, kurių mes galbūt prašysime, bet kartais ir su dokumentais, e, ku, apie kuriuos mes dar nežinome, cituojant Ramsfeldą, galime pasakyti e, apie žinomus nežinomuosius, galbūt jūs mus taip pat informuosite. Taip pat e, mums labai svarbus dalykai per šią kadenciją bus strategija 2020 ir nacionaliniai ekonomikos atkūrimo planai. Taip pat labai svarbus dalykas yra finansų rinkos konkurencijose. Mes jau čia daug dirbome su komisija ir tikiuosi, kad bendarbiavimas tęsis. Mūsų komitetas jau dalyvavo įvairiose srityse, formuojant politiką ir toliau nori tą patį daryti. Dėl to mes vertiname tai, kad jūs sakote, jog komitetas turėtų būti būtinai įtrauktas, svarstant klausimus pagal jūsų kompetencijos sritis. Dar noriu pasakyti, kad komitetas yra kalbės apie tai, kad nėra didelio skirtumo tarp makroekonomikos dalykų ir finansinio reguliavimo ir e, mums e, būtų įdomu, ką Jūs galvote apie makroekonominį poveikį. Tai tiek aš e, trumpai norėjau pasakyti apie tai, kas mums svarbu. Galbūt mes lauksime atsakymų į tuos dalykus. O dabar žodis paskirtajam komisijos nariui Oli Renlai pateikti savo pristatomąją kalbą. Dėkui, ponė pirmininkė, ponai ir ponios. Visų pirma, aš norėčiau išreikšti savo džiaugsmą dėl to, kad galiu šiandien e, dalyvauti šiame posėdė, galėjau atvykti pas Jūs. Kuomet e, aš buvau Europos parlamento narys, aš taip pat dirbau šiame ekonomikos ir valiutų politikos, pinigų politikos komitete. Ekonomikos ir pinigų sąjunga yra vienas ir ko gero svarbiausias iš Europos socialinės rinkos ekonomikos ramščių. Aš e, jaučiu ypatingą, ypatingus įsipareigojimus siekti socialinės rinkos ekonomikos tikslų. Mums reikia stabilaus pagrindo, kuris sudarytų galimybės aukti ekonomikai ir visiems patirti gerovę. Europos parlamentas. Europos parlamentui šioje srityje tenka pagrindinis vaidmuo. Dėl to reikia pastebėti, kokia svarbi partnerystė tarp komisijos ir parlamento. Reikėtų daryti viską, ko iš mūsų dabar krizės laikais tikisi piliečiai. Mes turėtumėm sukurti perspektyvas ateičiai darbo vietoms, geroviai, augimui ir stabilumui. Ponios ir ponai, tai reiškia, kad jeigu būsiu komisijos narys atsakingas už ekonominius ir piniginius klausimus, tuomet mano pagrindinis tikslas bus užtikrinti augimą ir žimtumo, užimtumo ES ir siekiant šio tikslo reiks ypatingai padirbėti trijose srityse. Pirmiausia, turėsime sustiprinti ekonominės politikos koordinavimą, ypač tam, kad deramai galėtumėme derinti savo ekonominio atgaivinimo ir e, krizinių priemonių palaipsnio panaikinimo taikymą. Taip pat ES strategija 2020 yra reikalinga tam, kad galėtumėme mobilizuoti vis, visus um, augimo užimtumo išteklius, pereiti nuo švietimo srities prie žalios ekonomikos srities ir perkelti ekonominę plėtrą į naująjį, naująjį etapą. Taip pat turėsime vėl stabilizuoti savo viešuosius finansus per ateinančius keletą metų. Tam reiks daug ryšto, ypatingai artimiausiais metais, ekonominio finansinio atgaivinimo priemonės vis dar yra reikalingos ir pastarieji nedarbo duomenys 10 procentų ES rodo, kad tos priemonės yra dar reikalingos, taigi turime padėti piliečiams ūkio subjektams stimuliuoti tą realiąją ekonomiką, tam, kad e, na, ir viešoji valstybės skola e, taptų netokia sunki ir, aišku, atsižvelgiant į tai, į tai kad ES visuomenė sensta. Pasaulio ekonomikos valdymo, valdyme ES turi suvaidinti svarbu vaidmenį ir turime padaryti didelį poveikį uh, ir prisidėti prie finansinio reguliavimo pasaulio, pasaulio mastu ir taip pat ekonominio valdymo e, visame pasaulyje. Na, o dabar e, norėčiau trumpai pristatyti, kaip ketinu siekti šių prioritetų. Aš manau, kad tvarus augimas ir užimtumas yra įmanomas tik tai užtikrinus makroekonominį stabilumą. Visi trys mano prioritetai - augimas, stabilumas ir pasaulinis valdymas, valdysena. Visi tie trys dalykai yra tarpusavėje labai glaužiai susiję. Stabilumo ir augimo paktas sukuria pagrindą, kuriuo remintis būtų galima sustiprinti viešuosius finansus ir e, įtvirtinti krizinių priemonių um, įgyvendinimą ir palaipsnį jų nutraukimą. Tačiau tos priemonės turi būti nutraukiamos tik tuo met, kuomet e, ateina tinkamas tam momentas, kai e, ekonomika atsigauna realiai, tik tuo met galima naikinti ir šalinti tas priemonės. Politikos koordinavimas e, pagal augimo stabilumo paktą turi būti sustiprintas, remiantis ir Lisabonos sutartimi. Tam, gilesnis, tam tai reikalinga gilesnė priežiūra ir stebėsena, mm, kaip matome ir iš pastarųjų įvykių Graikijoje. Kartu su Graikijos valdžios institucijomis mes dirbame ir dabar laukiame, kuomet jie parengs išsame įtikinančią ekonomikos priemonių e, sistemą, paketą, tam, kad būtų galima imtis apčiuopiamų realių priemonių. Krizė taipogi parodė, kad sisteminės rizikos stebėsinos rytyje egzistuoja tam, tikro, tam tikras vakumas. Na ir tas pasiūlytas Europos e, sisteminės rizikos, sisteminės rizikos, pasiūlytas sisteminės rizikos valdyba turėtų tą vakumą užpildyti. Taip pat labai svarbu teikti patikimus e, duomenis, ekonominius duomenis ir rodiklius ir tai yra statistikos tarnybų uždavinys įvairiose valstybėse narėse Na ir problemos turi būti šioje srityje sprendžiamos skubos tvarka. Ekonominis stabilumas Europoje gali būti sustiprintas per laipsniš, laipsniškai plečiant eurozoną ir aš dirbsiu griežtai laikydamasis aiškių nusistovėjusių taisyklių, skaitant ir vienodų sąlygų taikymą. Taigi svarbu yra ir stabilumas, ir augimas. Na, ES strategija 2020 ketina užtikrinti augimą e, siekiant didesnio dinamiškumo Europos ekonomikoje. Na ir aišku, reikalinga toje strategijoje, tą strategiją padaryti pakankamai ambicingą, ryštingą tam, kad na, strategija 2020 būtų įgyvendinta. Europos parlamentas ir konkrečiai šis komitetas suvaidins labai svarbų vaidmenį rengiant, formuojant ir gyvendinant šią strategiją. Mūsų ekonomė remintis strategija 2020 reikalauja didesnių investicijų ir taip pat inovacijų. Na ir atsižvelgiant į fiskalinius apribojimus, mums dabar reikia surasti tokių priemonių, kurios apjungtų ir viešuosius, ir privačius finansus. Ir jeigu jūs mano kandidatūrą patvirtinsite, tuomet, pradėdamas eiti šias pareigas, iš karto patvirtinsiu tas priemonės, kurios yra reikalingos strategijos 2020 prioritetų finansavimui, įskaitant ir atitinkamas finansavimo priemonės, siekiant tuos tikslus tinkamai finansuoti ir juos įgyvendinti. Apie kitas savo politikos iniciatyvas aš kalbėjau, e, aš e, jas pristačiau savo e, atsakymuose į klausimyną. Ponios ir ponai, na ir pabaigai, kaip buvęs šio parlamento narys ir tikrai artimas jūsų kolega per pastaruosius penkerius metus, aš supratau, kad ES geriausių rezultatų pasiekia tik tuo met, kai Europos parlamentas ir komisija dirba iš vien kaip sąjungininkai. Ekonominis nuosmukis. Dėl ekonominio nuosmukio išryškėja tie um, trumparegiški um, siekiai, savanaudiški siekiai. Uh, Tačiau mes turime siekti bendrų e, europinių tikslų, kurie būtų naudingi visiems piliečiams. Jūs manęs klausėte, e, kokia yra na, mano varomoji jėga. Aš tiesiog noriu, kad Europa būtų klestinti, teisinga. Aš suvokiu, kad man tektų labai sudėtingas ir, ir platus atsakomybių ratas ir aš manau, kad ta misija vis tiek, mano misija, mano darbas būtų labai prasmingas. Šiandieną jaučiamės tam tikroje kryškelėje ir turime imtis ryštingų bendrų veiksmų Europos ekonomikos ir politikos atgaivinimo labui arba rizikuojame nusmukti į stagnaciją. Europos parlamento komisijos nariai turi prisimti bendrą atsakomybę ir atgaivinti uh, Europą realiai. Ir aš tikrai artimai e, laukiu, labai maloniai laukiu e, artimo bendradarbiavimo su jumis, e, siekiant šių tikslų. Dėkoju. Labai ačiū. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad kalbėjote tiek laiko, kiek ir buvo Jums skirta. Dabar suteiksiu žodį APP frakcijos atstovui. Prašom. Ponas Gosės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti Jūs atvykusius į mūsų komitetą. Jūs tikriausiai žinote, kad tai yra Jūsų pirmas vizitas šiame komitete ir kolegos pateiks daug klausimų susijusių su tuo, ką Jūs ką tik pasakėte. Aš dabar tiesiog norėčiau pasiteirauti, kaip galima užtikrinti tvarų viešą biudžetą ir kaip galima būtų išeiti iš šios krizės ir skatinti augimą. Ponas Renė, ačiū. Aš norėčiau padėkoti už jūsų tikrai svarbų klausimą. Aš manau, kad labai svarbu pažymėti, kad abu tie tikslai Tai yra ekonomikos augimas ir krizės įveikimas ne, neprieštarauja vienas kitam atvirkščiai. Aš manau, kad čia tikslai vienas kitą tiesiog papildo. Tvarus ir stabilus augimas reikalauja finansavimo ir iš viešojo biudžeto. biudžeto dėl biudžeto deficito Vyriausybės turi išleisti vis daugiau ir daugiau pinigų tam, kad būtų galima kompensuoti deficitą. Ir dėl to nukenčia mokslinio tyrimų, švietimo srities, socialinė reikalų finansavimas. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad būtų siekiama tvaraus ekonomikos augimo ES. Dėl šios priežasties stabilumo ir augimo paktas yra labai svarbus. Norint užtikrinti tvarų, patikimą viešai finansavimą, dėl to reikia investuoti ir į ekonomikos augimą. Taigi aš manau, kad reikėtų sieti šios abu aspektus Norint tai padaryti, reikėtų pagerinti um, finansavimo kokybę ir sukurti tokius investavimo instrumentus, kurie apjungtų finansavimą iš viešųjų šaltinių ir privačiųjų šaltinių. Panas Goses. Dar norėčiau pasiteirauti, o ką Jūs manote, kaip e, pono Valf Klins vadovavimas komitetas galėtų padėti susidoroti su krize? Ponas Ren. Labai ačiū. Aš manau, kad šiam komitetui tenka labai svarbus vaidmuo. Aš norėčiau bendradarbiauti su to komitetu, kuriam vadovauja ponas Klins. Manau, kad dirbdami iš vien mes galėsime rasti optimalią politikos kryptį, kuri apjungtų tvarius viešuosius finansus ir tuo pačiu metu skatintų investavimą į ekonomikos augimą ir užimtumą. Aš manau, kad tai yra išties labai sunki ir sudėtinga užduotis, nes kaip jūs visi žinote, Per artimiausius metus mes turėsime atgaivinti viešuosius finansus, o tuo pačiu metu reikės rasti finansavimo iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių į ekonomikos augimą. Aš su nekantrumu laukiu bendradarbiavimo su specialiuoju komitetu, nes manau, kad komitetai teks iš ties svarbus vaidmuo susidorojant su šia užduotimi. Labai ačiū, o dabar suteiksiu žodį ponui Bulman. Labai ačiū. Socialdemokratų vardu aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti atvykusi mūsų komitetą. Jūs siekiate vieno iš svarbiausio komisaro portfelio labai sudėtingais ekonominiais laikais. Aš norėčiau pateikti tokią pastabą. Jeigu nieko svarbaus neįvyks, tai tada Jūsų kadencijos pabaigoje. Uh, gamyba pramoninės šalise dar nepasieks to lygio, kuris buvo iki krizės. Ką reikėtų daryti? Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimo svarbą. Jau praėjo dešimt metų nuo Lisabono strategijos įgyvendinimo, nuo Lisabonas. Lisabonas darbo atvarkės įgyvendinimo pradžios. Aš manau, kad komisija tiesiog turėtų pateikti naujų pasiūlymų, nes tie pasiūlymai, kurie pasirodė lapkričio mėnesį, buvo tiesiog iš naujo performuluoti seni pasiūlymai. Ponas Ren, prašom. Sir, Mr. Bullman, for your, your question and Dėkuoju, ponia Bulman, Jums už klausimą. Taip pat kaip ir Jūs esu susirūpnęs dėl Europos ekonominės ateities. Todėl pasakysiu, kad reikia veikti dabar, turime veikti abiejose frontuose ekonomikos saugimo ir viešųjų finansų. Šiame kontekste ES 2020 strategija bus labai svarbi priemonė, kaip bet kokia strategija krizės metu, jis pirmiausia turės koncentruotis ties augimu, darbo vietų kūrimu, turėsime galvoti, kaip mobilizuoti išteklius, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, galvoti apie švietimą, ekon... žalę ekonomiką, skaitmeninės paslaugas. Taip pat turime sustiprinti e, ekonomikos sprendimų prieimimą Europoje. Pavyzdžiui, turėsime turim kaip geriau pasinaudoti galimybę pagerinti eurozonos priežiūros derinimą, įgyvendinant taip pat e, politikos gairias ir pagerinti priežiūrą. Komisija e, galės pareikšti tam tikrus perspėjimus valstybėms narėms ir aš šiuo klausimu dar norėčiau vėliau pašnekėti, kad galėtume pakalbėti, kaip mes galėtume čia šioje svarbioje srityje dirbti toliau. Ispanija perėmusi pirmininkavimą šiuo metu pradžioje pasiūlė koordinuoti ekonomikos politiką. Galbūt Europos parlamentas turėtų prisimti užduoti stebėti, kaip vyksta ekonomikos politikos koordinavimas. Na ir jeigu nepasikeistų ekonomikos politikos Ir jeigu būtų keičiama ekonomikos politikos strategija, tai visų pirma taryba turėtų pasikonsultuoti su mumis Europos parlamentu. Gal jūs galėtumėte pateikti tokį pasiūlymą tarybai? Uh, Dėkoju. Aš sakiau diskusijas per pastarasias dienas. Labai atidžiai klausiau, kaip vyksta diskusijos, kurias paskatino Ispanija kaip pirmininkaujantį valstybę ir kaip juose dalyvauja valstybės narės. Mano kitas žingsnis, norint pagerinti politikos sprendimų koordinavimą ekonominėje srityje, yra susijęs su eurozonos e, priemonių derinimo ir priežiūros sustiprinimu taip pat e, galvoti, kaip galima geriau pasinaudoti naująją sutartimi ir sustiprinti Europos Sąjung, atstovavimą ES ir eurozonai tarptautiniuose finansų forumuose. Mes dirbsime pasiremdami sutartimi, taip pat pagrindų sustarimu, dėl kurio dabar su parlamentu deramės. Šiame kontekste galėsime rasti geriausias priemonės pagal kuriaus galėtume įtraukti parlamentą ir komitetą. Kalbu ne tik apie ekonominės politikos gairias, bet ir kitas ekonominių sprendimų prieimimo sritis Europos Sąjungoje. Ačiū. Dabar Alde atstovų klausimas. E, jį pateiks ponė Gular. Sveiki, e, komisijos nariai. Sveikinu Alde vardu jūs atvykusi čia. Dabar klausimas. Krizė mums parodė gana aišku dalyką. Kai esi susitelkęs kaip kad um, pinigų politikos sityje. Tai ES lygmenių galima greitai sureaguoti, bet mes, pavyzdžiui, Lisabonos e, su, strategijos srityje esame netokie susitelkę ir dėl to iškilo problemų. Aš norėčiau paklausti jūsų, ką praktiškai jūs uh, ketinate pasiūlyti mums, kad mes galėtume rasti europietiškesnį atsaką? Ir jūs kalbėjote apie išorės veiksmus, bet kaip apie denimą? Jeigu mes paprasčiausiai pakeisime žodžius Lisabono strategiją pavadinimu 2020 strategija, tai nežinau, ar ko daug pasieksime. Labai ačiū Jums už klausimą ką aš ketinu daryti ekonominės politikos koordinavimo srityje. Europoje, ypač eurozonoje, ekonominė integracija yra aukšto lygio, taip pat mes pasimokėme daug ko iš pasaulinės finansų krizės. Dėl to, mano nuomonė, reikėtų skatinti, dar labiau stiprinti ekonominių priemonių derinimą ir priežiūrą. Kaip tą būtų galima padaryti? Čia reikia galvoti apie tris dalykus. Pirmiausia, kaip aš pasakiau jau, reikia pasitelkti sutartimi ir reformuoti e, koordinavimą ir priežiūrą eurozonoje. Reikia e, taip pat numatyti ekonominės politikos gairias ir gilinti priežiūrą. Pavyzdžiui, komisija galės e, pateikti rekomendacijas ir paskelbti perspėjimus. Toliau mes turime pasinaudoti sutartimi ir išplėsti priežiūrą, pavyzdžiui, žiūrėti į makroekonomikos disbalansus. Taip pat turime žiūrėti, e, kaip dirbs Europos sisteminės rizikos valdyba. Čia jos vaidmo bus labai svarbus, vertinant makroekonominę riziką. Uh, mes galėsime nu, pasitelkti naujas priemonės tam, kad galėtume greitai sureaguoti ir siekti ES 2020 tikslų. Mums reikia geresnės stebėsenos, taikant šią strategiją, reikia geresnių partneryščių ir savininkiškumo jausmą, valst, jausmo valstybėse narėse ir iš kitų suinteresuotų asmenų. Uh, E, dėl Lisabonos strategijos daug kur buvo trūkumo, nes nebuvo to savininko jausmo labai dažnai. Ir atviro derinimo metodas nesuvaidino savo vaidmens. Taigi mes turime galvoti apie ekonominės politikos derinimą ES 2020 kontekste. Pirmininkė, atsiprašau, jūsų laikas baigėsi, bet galėsite atsakyti papildomą klausimą. E, trečias punktas. Aš to ir norėjau jūsų paklausti. Taigi, ponė Gular, aš noriu pasakyti, kad mes turime rimtai pakankamai žiūrėti į tai, kas yra bendras atstovavimas ES ir eurozonai tarptautinėse institucijose ir uh, forumuose, kaip kad Didysis dvidešimtukas ar TVF. Šiuo metu mes nepademonstruojame savo svorio, o jeigu būsime susivienyje, tai mes galėsime parodyti ir lyderystę. Todėl dabar turime būti atidus. Aš ketinu paskelbti komunikatą šiuo klausimu, aišku, po tam tikro laiko, kai komisija visa bus svaršiusi šį klausimą. Mes, jūs turbūt gal prisimenate, kad ir e, sutartyje yra numatytos atitinkamos sąlygos, kaip pavyzdžiui, kvalifikuota dauguma. Dėkoju. Dabar peisime prie žaliųjų frakcijos. Ponas Gygold už tos klausimą. Ja, auch von uns, Herr Labai ačiū. Mūsų frakcijos vardu taip pat norėčiau Jūs pasveikinti, ponas Ren, atvykus į šį komitetą. Aš norėčiau pratesti anksčiau nagrinėtą klausimą. Turiu pasakyti štai, kad jeigu šiuo metu pažvelgtumėm į vystimąsi, tai pastebėtumėm, kad dalis eurozonos valstybių narių susiduria su didžiulėmis problemomis. Ten yra didžiulė bedarbystė, biudžeto deficitas ir taip toliau. Na, o kitų eurozonos valstybių situacija yra visiškai kitokia, taigi skirtumas tarptų valstybių yra didžiulis. Man atrodo, nepakanka tik įspėti e, kai kurias valstybės, kurios patiria sunkumu. Aš norėčiau jūsų pasiteirauti, kokias konkrečias priemonės jūs numatysite, kad valstybės narės galėtų vykdyti vienodesnę ekonomikos politiką. Taip pat spręstų ir viešųjų finansų klausimus. Aš kol kas dar nieko konkretaus iš jūsų šiuo klausimu neišgirdau. You. Right. Uh, Dėkoju. Esate teisus, e, palietęs e, sutarties reformos e, klausimą ekonominės priežiūros ir stebėsenos srityje. Dabar tai yra didžiausias iššūkis visiems europiečiams, būtent tai, kad nedarbo lygis yra didžiulis 10 procentų. Pastar, pastar, pastarasis rodiklis iš tiesų rodo, kad reikia daugiau dėmesio skirti užimtumo politikai. Ir turime mobilizuoti visas politikos kryptis, augimo šaltinius. ES kontekste tai reiškia, kad turime mobilizuoti visus Europos parlamento komitetus, komisijos narius, visus suinteresuotus asmenis ir institucijas, kad visi prisidėtų prie šio bendro siekio. Ir mano manimu, švietimas yra ypatingai reikšminga sritis. Tam, kad Europa išbristų iš krizės ir galėtų sukurti švaresnę ir pažangesnę ekonomiką ateičiai, mums reikalingas tinkamas švietimas ir aš tikrai labai tikiu švietimo sistema, sistema, kuri suteikia vienodas galimybės ir aš tikrai labai sąžiningai tikiu inovacijų gale ir tikiu žalia ekonomika ir ekologiško augimu. Ir aš suprantu, kad daug bus tikimasi iš Jochman Kvinė, e, komisarės atsakingos už švietimą, Janis Potočnik, kuris bus atsakingas už aplinkosaugą. Jo irgi portfelis bus labai svarbus. Taigi turime mobilizuoti visus komisijos naris, narius, visus generalinius direktoratus, visus parlamento komitetus tam, kad surastumėme augimo šaltinius ir sukurtumėme tokį metodą, pagal kurį valstybės narės įgyvendintų tuos tikslus, jaustų atsakomybę už tuos tikslus ir nuosavybės jausmą. Pirmininkė dėkoju. E, tolesnis klausimas. Ačiū. Man atrodo, kad jūs netiksliai atsakėte į mano klausimą. Mes investuojame į švietimą, į ekologišką ekonomiką. Taip, bet mano klausimas buvo toks. Uh, E, kai kurios valstybės narės per nelik daug investuoja į vienas rytis ir per mažai į kitas. Dėl tokios neligybės kyla pavojus Europai, bet jūs kalbėjote tik apie rekomendacijas. Aš norėčiau išgirsti kažką konkretesnio apie konkrečias priemonės. Visa kad daug kalbame apie pasaulinės, pasaulinės makroekonomikos disbalansus, Kinija perviršio ekonomika, JAV deficito ekonomika, ES, eurozonos valstybės, na, vidutiniškai kaip ir yra ekonominė prasme subalansuotos. Ir pasaulinio, pasauliniu mastu tas, na, bendra situacija yra gan tvari, tačiau daug valstybių susiduria su finansų problemomis. Ir jūsų iškeltas klausimas yra labai svarbus, kalbant apie Europos, mak, Europos makroekonomikos vidinius disbalansus. Jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš bandysiu labai analitiniu būdu įsitraukti į šias diskusijas, bandant išsiaiškinti, kokios yra tų disbalansų priežastys ir kokį poveikį tai daro ES ekonomikai, augimui ir užimtumui. Taigi aš tikrai esu pasiruošęs e, iš naujo pradėti šias diskusijas. Pirmininkė, ačiū. Periname prie ACR frakcijos. Ponas Epping. Ačiū pirmininkė. E, sveikinimai mūsų frakcijos vardu ponė paskirtasis komisarė. Jeigu pažvelgtumėme į eurozoną, panašu, kad veidrodis yra gan neblogas, tačiau yra įskilęs, nes visi finansai yra sunkiai kontroliuojami ir netgi gerais laikais daug valstybių narių negalėjo laikytis ekonominės monetarnės sąjungos kriterijų. Ar jūs manote, kad turite pakankamai svorio ir ryšto atsispirti prieš didžiasias valstybės narės, kurios nesilaiko stabilumo augimo pakto taisyklių? Ir antras klausimas, ar jūsų manimu nebūtų įmanoma toms valstybėms, kurios nuolatos nesilaiko reikalavimų, išstoti iš eurozonos? Ir ką apie tai sako Lisabono sutartis? Dėkoju už klausimą. Na, ta klausimo dalis, kuri buvo skirta mano ryštui analizuoti, aš, na, palieku tą klausimo dalį jums. Aš pats esu dalyvavęs tarptautinėse dėrybose ir dažnai, kuomet kalba eina apie vidinę ES situaciją, tuomet komisaro kompetencijos iš tiesų nėra tokios jau stiprios. Plėtros politikoje reikia daug įtikinėjimo galios. Ir, ir labai dažnai reikalingas valstybių narių vienbalsiškumas. Na ir aš labai džiaugiuosi, kad šiuose naujose pareigose mano kompetencijos rytis bus kur kas stipresnės dėl stabilumo augimo pakto ir galiu Jūs patikinti, kad jeigu prireiks, aš tikrai pasinaudosiu visomis galimybėmis, kurias teikia šios priemonės, tam, kad būtų galima užtikrinti, kad ES valstybių, valstybių, ES valstybių narių viešieji finansai e, liktų stabilus ir tvarus. Dėkoju. Na, konkrečiau, ar būtų įmanoma tuo atveju, jeigu Graikija nesusitvarkys savo viešųjų finansų išstoti iš eurozonos? Ar nebus, nebūtų įmanoma priversti Graikijos išstoti iš eurozonos? Ne, aš taip nemanau, nes Graikijos vyriausybė žino, kiek rimta yra situacija. Na ir žinoma, komisija vertina padėtį, yra susirūpinusi ir praeitą savaitę e, buvo nusiusta techninė misija į Graikiją ir per šį mėnesį ar per kitą mėnesį mes turėsime kažkaip išspręsti Graikijos atvejį ir taikyti biudžeto pervišio procedūrą ir po to priimsime konkrečius sprendimus, remiantis atitinkamomis rekomendacijomis. Ir žinoma, dirbame iš vien su Graikijos vyriausybė ir dabar labai svarbu, kad Graikijos vyriausybė kuo galima greičiau per ateinančias kelias savaitės ar netgi dienas pristatytų išsamų politikos paketą kuriame būtų aiškios, apčiuopiamos, tikslios priemonės, kaip būtų galima sumažinti biudžeto deficito perviršį nes dabar e, biudžeto deficitas siekia 12-13 procentų. Ačiū, periname prie GUE frakcijos, ponas Kliūtė. Ja, dankeschön. Labai ačiū, ponas Ren. Savo pasisakymo pradžioje jūs e, pripažinote socialinės ekon rinkos ekonomikos tikslus. Aš norėčiau grįžti būtent prie socialinės rinkos ekonomikos. Jeigu aš jūs teisingai supratau, tai valstybei tenka svarbus vaidmuo formuojant ekonomiką ir taip pat valstybė, kuria yra ir aktyvus darbos rinkos kūrimo faktorius. Uh, Toks modelis pasitar, e, pasiteisino Skandinavijoje. Per pastarosius 15 metų Skandinavijoje pavyko labai ženkliai sumažinti bedarbių skaičių. Jūs esate iš Suomijos, taigi aš norėčiau jūsų pasiteirauti, kaip jūs vertinate valstybės vaidmenį užimtumo sektorėje, socialinės rinkos ekonomikos rytyje, Kaip Jūs manote, kaip šį modelį būtų galima plėtoti, galbūt ir Ispanija, kaip pirmininkaujantį šalis, jums jau išreiškia kažkokią paramą šioje srityje? You, Ačiū, ponas Kliūtė. Kaip jau sakiau, aš tikiu socialinę rinkos ekonomiką, nes šis modelis pasiteisina. Būtent šio modelio pagrindu buvo ir sukurta Europos bendruomenė. Šis modelis viena vertus užtikrina verslumą ir socialinį solidarumą iš kitos pusės. Aš manau, kad valstybei tenka svarbus vaidmuo. Tarkim, jeigu mes kalbame apie 22 ES valstybės, valstybėms narėms skirtą strategiją, tai galiu pasakyti, kad būtent valstybei tampa svarbus vaidmuo ekonomikos, švietimo, ekologinių technologijų, internetinių, skaitmeninių paslaugų srityje. Na ir be abejo, čia reikėtų skatinti bendradarbiavimą tarp viešojo ir privataus sektoriaus. Aš manau, kad e, reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp rinkos ekonomikos ir valstybės vaidmens. Galbūt valstybė turėtų nustatyti sąlygas pagrindą ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Papildomas klausimas. Panas Kliūtė. Ačiū. Dėl privatizavimo. Koks čia tenka vaidmuo valstybei? bent jau Lisabono strategijoje toks vaidmuo valstybei numatytas. Ir aš norėčiau supastirauti, kaip jūs vertinate privatizavimo politiką. Jūsų frage dan. Privatization. Privatizavimas kaip po toks, sako panas Ren, nėra išskirtinė ES kompetencija. valstybės narės pačios turėtų nuspręsti, kaip jos organizuos viešasias paslaugas ir socialinės paslaugas. Komisija ketina pristatyti pasiūlymą dėl kokybiško pagrindo, socialinių pagrindų e, paslaugų teikimui. Na ir aš pats ketinu prisidėti prie diskusijų apie tą pasiūlymą. Aš manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad ES būtų teikiamas aukštos kokybės socialinės paslaugos. Ačiū toliau EFD vardu ponas Blum. Is Mr. Bloom not here? Ar pono Bloom nėra salėje? Tokiu atveju suteiksime žodį ponui Martin iš neprisijungusių. Labai ačiū. Norėčiau komisarę pasitirauti dėl darbo metodo. Jūs atsakydamas į trečią klausimą sakėte, kad norite užtikrinti, kad būtų parlamentui teikiama informacija taip, kaip kad jūs reikalaudavote, kai kad buvote Europos parlamento narys. Tarkim, JAV senate yra naudojamas tam tikro lobizmo aktas galbūt kažkokiu panašiu pavyzdžiu ir jūs ketinate vadovauti savo darbe. Aš norėčiau pasiteirauti, kaip jūs ginsitės nuo lobistų įtakos ir kaip jūs apie tai ketinate informuoti Europos parlamentą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu siekiant skaidrumo. Taigi norėčiau jūs pasiteirauti, ką jūs manote šio klausimu. Labai ačiū ponas Martin už šį klausimą. Na, iš tikrųjų, prieš daugelį metų, prieš dešimt metų aš dirbau komisijoje, kuomet buvo rengiamas, rengiamas Elksinos kodeksas ir skaidrumui skirtos taisyklės. Na, iš tikrųjų buvo labai svarbus tas Elksinos kodeksas. Aš geriausiai esu susipažinęs su Skandinavijos valstybių elgsenos kodeksu. Tarkim, Suomijoje yra 33 išimtis iš skaidrumo taisyklių ir jomis yra dažnai naudojamasi. Na, o komisija vykdo griežtesnę skaidrumo politiką. Aš glaudžiai bendradarbiausiu su komisijos pirmininku Barosu ir pirmininko pavaduotoju Ševčiovič. Darysiu viską, kad būtų užtikrinamas kiek įmanoma didesnis skaidrumas ES ir kad būtų laikomasi Elksenos kodekso bendraujant su lobistais. Ir tikrai tikiuosi, kad visos ES institucijos ateitie taip pat prisijungs prie šio Elksenos kodekso. Aš tikrai nesusirūpinęs dėl lobistų ir jūs turėtumėt tuo nesirūpinti. Aš esu labiau linkęs vakarieniauti namuose su savo šeima, negu kad su lobistais. Taigi taip galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Uh, Papildomas klausimas. Na, ko gero, mes šio klausimu laikomės tokios pat pozicijos. Uh, Aš norėčiau pasitarauti dėl strategijos, kaip galima būtų kovoti su krize. Didžiausias ES valstybės narės federalinė kanclerė paskelbė tokį tikslą kad kiekvienas regionas, kiekvienas gamintojas turėtų būti kontroliuojamas finansų rinkoje. Aš suprantu, kad tai nėra pagrindinė jūsų kompetencijos sritis, bet jūs taip pat kalbėjote apie koleginio organo svarbą. Ar visai komisijai šis tikslas taip pat bus svarbus? Na ir taip pat dar norėčiau pasitirauti Ar jūs savo darbe taip pat ketinate vadovautis kažkuo panašiu kaip e, JAV e, lobistų, bendradarbiavimo su lobistais aktas? America, but I don't copy their models uh, just like that, uh, so. Aš mėgstu, man patinka bendradarbiauti su JAV, bet nežinau, ar verta dabar iškart kopijuoti tą jų modelį, reikėtų pirmiausiai pastudijuoti. Uh, Toliau e, mikro ir makro priežiūra, rizika ribojanti. Mišel Barnie, kolega, kuris yra kandidatas į komisijos narius, bus atsakingas iš, už finansų sistemos e, reguliavimą e, makro finansinių lygmenių bet aš taip pat dalyvausiu priimant sprendimus dėl pasiūlymų susijusių su dabartiniais pasiūlymais dėl makro ir mikro e, priežiūros. Mano pareigos bus labiau susijęs su makro aspektais ir aš tikiuosi, kad greitai bus patvirtintos atitinkamos priemonės ES mastu. Dabar atvyko ponas Blum, taigi dabar jau jam klausimui suteikiu žodį vienai minutiai. Pone Blum, prašom. Labai ačiū, labai atsiprašau, kad pavėlavau. Man pasisekė, kad iš vis čia pakliuvau. E, kiek pavėlavęs sveikinu, ponė Rendžius, su naujaisiais metais. Ir pasakysiu, kad man labai didelį surūpnimą kelia tai, jog politikai labai nedaug ko pasimokė iš nesenų nesėkmių, iš krizės. Man atrodo, kad reikėtų pasakyti, jog krizė prasidėjo iš tikrųjų 80-ame dešimtmetyje, kai buvo priimti teisės aktai bendrijoje dėl reinvestavimo. Tai buvo prastas socialinės inžinerijos pavyzdys ir tokiu būdu nebebuvo taikomi e, deramos veiklos principai bankininkystės sityje. Paskui centriniai bankai tarsi padėjo vykdyti atitinkamą politiką ir užkratas paplito po visą išsivyščiusi pasaulį, net pasiekė Aziją. Mes e, pasitikėjome tais žmonėmis, kurie savo, kad geriausias dalykas yra savireguliacija. Pirmininkė, atsiprašau, klausimui pateikti yra skirta minutė ir jūsų laikas baigėsi. Jūs dar nepateikite klausimo. Ponas Blum, klausimas. Ar galite patikinti mane, kad pasimokysime iš ankstesnių dalykų, krizių ir kad atinkamai dirbsime? Ir ar tai tik tai nėra politikų ir centrinių bankų darbo trūkumai? Galėsite pateikti papildomą klausimą, jeigu norės jį atsakyti paskirtasis narys. Ačiū. Aš suprantu, kad jūs manęs klausėte apie priemonių paketą susijusių su finansiniu reglamentu ir bankininkystės sritimi ir e, to dokumento sąryšių su įgyta patirtimi iš krizės. Man regis, kad būtų kur kas geriau, kad teisėkuros institucijos, tai yra parlamentas ir taryba kartu, jeigu jūs galėtumėte kaip galima greičiau patvirtinti teisėkuros priemonių paketą dėl e, mikro ir makro e, prudensinės e, priežios arba riziką ribojančios priežios, nes tai būtų labai didelis žingsnis į priekį, norint užtikrinti e, finansinį reguliavimą ir priežiūrą. Tada bus galima deramai vykdyti priežiūros funkcijas Europoje ir pasauliniu mastu. Tai yra svarbus labai uždavinys. Aš komisiją atstovau prieš keletą savaičių taryboje ir labai aiškiai tarybos atstovams pasakiau, kad dabar, kaip komisijos narys atsakingas už plėtrą ir kaip narys pakeitė keičiantis ponė Valstrom, norėčiau, kad būtų daug stipresnių privalomų galių e, makro finansinės priežiūros srityje ir reikia užsitikrinti, kad mes dirbtume kaip partneriai, kad galutinis produktas leistų mums veiksmingai vykdyti finansinį reguliavimą ir priežiūrą. Pirmininkė, dėkui. Dar 20 sekundžių papildomų klausimui. Jeigu suspėsite, prašom. Dėkoju Jums už atsakymą. Aš tik tai norėjau paklausti Jūsų, kur kilo problema. Ir aš sakiau, kad tai yra neteisingas, negeras teisės aktas priimtas 80-metyje, socialinis teisės aktas. E, reikia pasižiūrėti į istorijos vadovėlius, bet rimčiau sakant, mums visuomeniai yra iškilę nemažai iššūkių praeitie, bet dabar svarbiausias dalykas - spręsti finansų krizę ir e, viena iš priemonių yra šis mano paminėtas svarbus priemonių paketas, kurį turėtų patvirtinti taryba ir parlamentas. Dabar e, vėl pradėsime nuo EPP. Ponui Langenui suteiktų žodį pateikti antrajame raunde pirmąjį klausimą. Labai ačiū, gerbiamas komisarė Ren. Jūs perimate vieną iš sudėtingiausių portfelių. Stabilumo raugimo paktas praktiškai nebegalioja, kyla pavojus eurozonai, e, kyla problemų dėl palūkanų normos, kai kuriams valstybėms praktiškai grėsia bankrotas, na ir ko gero jums teks įsurasti naujų finans, finansų instrumentų valstybės narės turėtų vykdyti reformas, turėtų kovoti su savo skolomis. Na ir neturėtų vadovautis vien tik startyje nurodytų solidarumo principų. Taigi, koks yra jūsų požiūris į šią problemą, ką jūs konkrečiai ketinate daryti, kokius instrumentus naudoti, kad valstybės narės vykdytų reformas ir uh, sumažintų savo įsiskolinimą, nes šiuo metu iš tikrųjų kyla didžiulis pavojus euro stabilumui. Much, Dėkuoju, ponė Langena, Jums už šį klausimą. Iš tikrųjų, mes susidarėme su labai rimtų iššūkių. Norime užtikrinti Europos ateitį, sustiprinti Europos ekonomikos ateitį. Mes dabar turime tam tikrą sistemą, kuri leidžia mums išlaikyti tvarius viešuosius finansus Ir šiame kontekste krizės priemonių nutraukimo strategija yra labai svarbi ta prasme, kad reikia viską daryti teisingai. Mums reikia labai gerai derinti veiksmus ir netaikyti vieno modelio visiems. Reikia atsižvelgti į konkrečios šalies situaciją. Taip pat reikia galvoti, kaip kuo geriau taikyti atitinkamų priemonių seką išėjimo strategijoje. Vadovų taryba E, yra pateikusi savo pasiūlymus ir komisija, bei aš pats pritariu e, tiems dalykams. Fiskalinis konsolidavimas turi prasidėti vėliausiai 2011 metais, kai kuriuose šalyse net ir anksčiau, kadangi jų deficitas yra labai didelis. Aš kaip pradžioje sakiau, tai gali įvykti tik tai tada, kai jau mes pamatysime, kad atsigavimas yra tvirtas, stiprus ir kad, taip nebe, kad nebestiks taip, kaip e, per krizę 80-ame dešimtmetyje ar Japonijoje 10-ame dešimtmetyje. Mes turime pasirengti priemonėms, jų taikymui ir e, pasižiūrėti, kada ekonomika jau bus iš tikrųjų beatsigaunanti rimtai, kad galėtume tas priemonės uh, taikyti. Jūs anksčiau dirbate plėtros e, e, komisaru, jūs pasiūlėte priimti ES kai kurias valstybės narės, nors jos dar nebuvo išsprendusios kai kurių problemų. O ką jūs ketinate dabar daryti? Man atrodo, dabar turite būti drasus, rimtis griežtų priemonių, nes kyla pavojus eurui. Ar jūs vis dėlto ketinate dirbti taip, kaip dirba komisaras e, Almunija? Uh, and... Uh, aš labai vertinu uh, savo kolegą ir draugą Almuniją. Aš, jeigu būsiu patvirtintas, seksiu jo pėdomis, tęsiu jo darbus. Uh, Svarbu suprasti, kad ekonominės politikos srityje partnerystė su valstybėmis narėmis yra labai svarbi, o sutartis ir augimo bei stabilumo paktas yra teisinės priemonės, kurios leis užtikrinti, kad e, valstybės sieks augimo, solidarumo vardan. Jeigu viskas įvyks kaip planuojama, tai pamatysime, kaip pasteisins mūsų priemonės. Net e, šio mėnesio pabaigoje ar kito mėnesio pradžioje bus imtasi tam tikrų žingsnių dėl e, biudžeto deficito perviršio procedūros ir kitų veiksmų. Thank you. Um, ačiū. Dabar pereisime prie kito klausimo autoriaus, EPP frakcijos vardu, dar ponas Hokmarkas už tos klausimą. Ačiū labai. Labai man yra primtini jūsų prioritetai. Tvarūs viešieji finansai buvo vienas iš paminėtų trijų prioritetų, na ir priežastys yra akivaizdžios. Tai yra vienas mechanizmų, kuriuo naudojamės Europos Sąjungoje. Uh, Pakeitėme stabilumo, stabilumo paktą prieš keletą metų tam, kad jis būtų lankstesnis. Ir daugelis valstybių narių tuo pasinaudojo. Ir na, galiausiai at, prasidėjo nuosmukis ir įsmukome į krizę. Ir buvo pasinaudota tam tikromis leistinomis taisyklėmis ir nebuvo įmanoma atsispirti tam tikroms tendencijoms, kai na, mus ištiko nuosmukis ir dėl to pamatėme tokį didžiulį deficitą. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate sustiprinti stabilumo paktą. Dėl, taip pat dėl viešų finansų perviršio, ypatingai palankiais laikais, galbūt tai leistų valstybėms sugebėti laikytis taisyklių sunkesniais laikais, ar nebūtų įmanoma pasiūlyti panašios priemonės, ką Jūs manote? you, Mr. Heckmark. In my view, the reform... Dėkoju, ponė Heckmark. Mano manimu, stabilumo augimo pakto reforma iš tiesų pasiteisino gan neblogai ir finansinės krizės, ekonominio nuosmukio situacijoje valstybės narės sugebėjo pasinaudoti tuo papildomu lankstumu. Jis buvo įtvirtintas eh, pakt, biudžeto reformoje, na, esant išskirtinėms aplinkybėms. Na ir mano manimu, 2009-2010 metais mes susidurėme su tomis išskirtinėmis aplinkybėmis e, dabartinėje ekonominėje finansinėje krizėje. Tai yra susiję ir su pono Langeno klausimu. Kaip jau aiškinau, mums reikia griežčiau taikyti stabilumo ir augimo paktą. Na ir mums taip pat reikia plačiau stebėti, prižiūrėti sistemą. Kas sakė ir ponas Gygols, e, bandyti iš, išlyginti tas, tuos disbalansus, netitikimus. Taip pat reikia taikyti griežtesnės priežiūros metodus, remiantis naująją sutartimi pagal 121 ir 136 straipsnius, būtent ten yra numatytos tokios galimybės. Aš ketinu pristatyti komunikatą dėl sustiprinto ekonomi, sustiprintos ekonominės politikos e, koordinavimo. Na, savo kadencijos metu, jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš ketinu tokį komunikatą paskelbti. Ir tuomet mes turėsime puikių galimybių pasikalbėti apie tai, kaip būtų galima uh, sustiprinti ir geriau pritaikyti stabilumo augimo paktą, netgi esant palankesniems laikams. Papildomas klausimas, ar jūs ketinate siūlyti griežtesnius reikalavimus dėl perviršio, jeigu ekonominis laikotarpis yra palankus, tam, kad e, sukaupti perviršį, būtų galima sukaupti perviršį gerais laikais ir tuomet tuo pasinaudoti ir sugebėti laikytis taisyklių esant sunkesniems laikams, ar nebūtų įmanoma e, numatyti tokios e, situacijos. Aš manau, kad e, tokį siūlymą turėtumėme aptarti, kalbant bendrai apie ekonominės politikos priežiūrą ES. Esate visiškai teisus, kad tos valstybės, kurios, kurias ištiko ekonominė krizė, o jų viešieji finansai buvo pakankamai sveiki, pakankamai geri, turėjo daugiau fiskalinės laisvės e, pasinaudoti tam tikromis prie, stimuliavimo priemonėmis nuosmukio laikotarpiu. Na ir stabilumo augimo pakto pritaikymas ypatingai po, po jo reformos, galbūt leistų tokį metodą taikyti, tačiau aš manau, kad reiktų um, kur kas plačiau ir atidžiau apie tai pakalbėti. Ačiū, ponė Tisen. Pone komisarė. Jeigu norime į, įgyvendinti socialinės ekonomikos e, metodą, kas yra sutarties tikslas, Turime užtikrinti didesnį ekonominį augimą, ekologiškesnį augimą, taip pat sukurti daugiau darbo vietų. Na ir vertinant tai, ką sakė kiti kolegos, e, ką jie pasakė apie strategiją 2020, rodo, kad panašu, jog bus daromas gan didelis išorinis spaudimas valstybėms narėms, bet kažin ar jo, joms to pakaks, kad jos realiai uh, įsipareigotų siekti atitinkamų rezultatų. Jūs kalbėjote apie stabilumo pakto mechanizmus ir apie tai, kad būtų, na, juo remiantis galima parengti tą naują strategiją. Tiesa, tačiau mums reikia daryti kur kas didesnį spaudimą. Na ir tai, kad mes įvardijome kaltuosius, nieko rezultatų nedavė. Galbūt reikia e, numatyti kokią tai nuobaudų sistemą, sankcijų sistemą, ir taikyti pirago, o ne botako principą, jeigu įmanoma. Galbūt tai labiau pasiteisintų. That, uh, the... Manau, kad reikia panalizuoti Lisabono strategijos um, patirtį, trūkumus ir sėkmės istorijas. Manau, kad uh, tam tikrų sėkmės elementų matome ir čia. Dabar egzistuoja kur kas bendresnis požiūris į darbo rinką, remiantis flex security metodų. Ir tas metodas man iš tiesų yra labai priimtinas Niderlanduose, Švedijoje, Danijoje tas metodas puikiai pasiteisino. Taip pat matėme ir silpnųjų e, pusių Lisabono strategijoje, bent jau du, dvi silpnasias vietas. Pirmiausia, Lisabono strategija neturėjo veiksmingo stebėsienos priežiūros metodo. Taip pat Lisabono strategijoje nebuvo daroma pakankamai, nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys ES lygmens veiksmams. Aš manau, kad tuos du trūkumus būtų galima ištaisyti. Na, dėl pirmojo galiu pasakyti, kad nemanau, jog ES valstybės narės, komisija ar parlamentas turėtų konfrontuoti tarpusavyje. Aš manau, kad esame partneriai ir jeigu norime strategija, kad norime, kad strategija 2020 būtų sėkminga, tam mums reikia valstybių narių, reikia profsąjungų, kitų suinteresuotų institucijų, organų, kad jie visi būtų įtraukti į tą darbą ir kad visi jaustų bendrą atsakomybę ir bendrą nusavybės jausmą už tai, kad e, pasiektumėme konkrečių rezultatų, užtikrintumėme ekonomikos augimą ir tvarę socialinę politiką. Taigi aš pasisakau už partnerystę ir būtent dėl partnerystės turime kur kas geresnių galimybių stebėti, pasirūpinti kad bendrai užsibriežti tikslai būtų rimtai gyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Ar turite tolesnį klausimą? Trumpą klausimą, ponia komisarė. Ar esate pasirengęs atlikti naujus tyrimus ir bandyti išsiaiškinti, kokių yra galimybių paskatinti tas valstybės narės, kurios tikrai imasi e, iniciatyvos ir siekia rezultatų, lyginant su tomis, kurios ir, ir taikyti galbūt sankcijas, nuobodas toms, kurios nieko nedaro, kurios tikslų nepasiekia. Na, bandant planuoti tą naująją strategiją 2020, reikia, mano manimu, panalizuoti ir paskatas ir tam tikras priemonės, kurių pagalba ta strategija būtų sėkminga. Ir aišku, įmanoma ir aš esu pasirengęs pagalvoti, panalizuoti, kokias paskatas galime numatyti toms valstybėms narėms, kurios sėkmingai pasiekė rezultatų. Ir savo žaninėje kalboje sakiau, kad pradėsime konsultacijas dėl, dėl finansavimo priemonių, bandysime išsiaiškinti, kokių kokių pasiūlymų galime pateikti tam, kad e, būtų galima gauti didesnę gražą iš viešųjų finansų Europos Sąjungoje. Pirmininkė, dėkoju. Dabar perėsime prie social, socialdemokratų frakcijos. Pirmiausia, per Anš Beres už tos klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone paskirtasis komisijos nary. Jūsų portfelis bus iš tiesų labai svarbus naujoje komisijoje. Uh, šiam darbui reikia ir drąsos, ir vaizduotės. Ir prieš krizę mes nesugebėjome užtikrinti eurozonos ekonomikų konvergencijos. Ir viena problemų, su kuria susidurėme dabar, būtent ir buvo atskleista šios krizės. Būtent, kad augimo tempai buvo labai skirtingi, ekonomikos buvo labai skirtingos ES. Ir pinigų sąjunga nesugebėjo susitvarkyti su situacija. Taigi, kaip jūs ketinate tuos disbalansus iš, išlyginti? Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia novatoriško finansavimo ir galbūt dabar atėjo tinkamas momentas reikalauti bendrojo nacionalinių skolų valdymo, jungtinio valdymo, e, taip pat euroobligacijų išleidimo šalia to, ką daro Europos investicijų bankas ir ką bendrai manote apie, apie investicijų programas. Atsakymas. Dėkoju. Jums leidus norėčiau atkreipius dėmesį į tai, ką jau esu anksčiau pasakęs, atsakydamas į kitus klausimus, e, kalbant apie ekonomikos priežiūrą ir stebėseną. Tiesa, kad ekonominės finansinės krizės kontekste mes iš tiesų suvokėme, kad reikia geriau koordinuoti savo veiksmus. Tai bus vienas pagrindinių uh, naujosios komisijos uždavinių, dirbant kartu su parlamentu. Jūs kalbėjote apie naujus finansavimo instrumentus, priemonės, euroobligacijas arba kitokias obligacijas. Kalbant apie infrastruktūros komunikacijos tinklų, interneto, plačiojošio interneto tinklų finansavimą Europos, pagrindu, Europos Sąjungos pagrindu. Čia aš manau, kad situaciją reiktų apmastyti iš naujo. Ir aš tikrai pasirengęs iš naujo pamastyti ir aptarti Europos projektų finansavimo klausimus kartu su Europos investicijų banko e, specialistais. Egzistuoja tam tikri metodai. Europos ir Europos investicijų bankas turi paskolų garantijas, taiko pas, paskolų garantijas e, ir skolina lėšas e, infrastruktūros investiciniams projektams ES. Ir aš manau, kad reiktų gal tikrai iš naujo pasvarstyti tą situaciją. Ir aš mielai apsvarstyčiau visas įmanomas galimybės, išklausyčiau visų siūlymų tam, kad e, privatus ir vieši finansai leistų mums pasiekti augimo ir tvarios, tvaros, tvaraus, tvarios užimtumo politikos tikslų. Euh, Labai ačiū. Norėčiau pasiteirauti, ką Jūs manote apie iniciatyvą, kurios dėka mes galėtumėm ekonominius klausimus um, nagrinėti ES strategiją strateginių debatų metu. Apie tai kalbėjo ir ponas Rumpoji. Kaip Jūs manote, ar galima būtų koordinuoti ekonomikos politiką? jeigu į jūsų portfelį nepatenka finansinių rinkų priežiūra. Panas Ren, ačiū. Aš esu įstikinęs, kad mes glaučiai, kad aš glaudžiai bendradarbiausiu su kolega Barnier, Michel Barnier. Finansinių rinkų priežiūros srityje mes su juo jau aptarėme šios klausimus, tą darysim, šios klausimus svarstysime ir toliau. Be abejo, su ta sąlyga, kad mes būsime paskirti į šias pareigas. Na, kalbant apie tarybą, Tai aš esu įsitikinęs, kad taryba didžiulį dėmesį skirs 2020 m. ES strategijai. Komisijos pirmininkas Baroso prisėmė atsakomybę vadovauti darbams susijusiam su 2020 m. strategijoje. Aš jam visokiojopai padėsiu, darysiu viską, ką tik galiu, tam, kad būtų užtikrinta, kad ir taryba įsipareigotų koordinuoti ekonomikos politiką, apie tai jau kalbėjome šiek tiek anksčiau. Mes su komisaru Barosu laikomės tokios pat pozicijos šio klausimu. Dėkoju, dabar suteiksime žodį Huang Ngong. Komisarų euh, dezinė. Euh, vous avez euh, souhaité tout à l'heure un... Ačiū. Ponas Rena. Visiškai neseniai jūs kalbėjote apie 2020 metų strategiją. Galbūt dar per anksti kalbėti apie tą strategiją. Galbūt griežta politika sutrukdytų kelią augimui. Be abejo, mes turime atsižvelgti tai, kad valstybės narės turi skirtingą deficito lygį. Aš suprantu, kad kai kuriais atvejais nebuvo sėkmingai vykdoma fiskalinė politika. Ir dėl to sulėtėjo ekonomikos augimas arba net buvo patirtas nuosmukis. Norėčiau pastarauti, ką jūs ketinate daryti, bandydam, ar kažkaip įtakosite valstybių narių išlaidas. Panas Ren, ačiū. Visų pirma, jūs esate teisus, sakydamas, kad Europos Sąjunga nepakankamai išnaudoja savo potencialą, ypač krizės metu tas potencialo išnaudojimas dar labiau susilpnyjo. Ir aš manau, kad mums reikės laiko, kol ekonomika vėl pradės vystytis, kol bus išnaudojamas tinkamai potencialas. Tam, kad būtų skatinamas potencialas, aš manau, kad reikėtų apjungti du dalykus. Taip atsakysiu pirmą jūsų atsakymą dalį, e, klausimo dalį. Aš manau, kad reikėtų skatinti finansavimą iš viešojo ir privataus sektoriaus į švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijas ir taip toliau. Na, o tuo pat metu mums reikia galvoti ir apie strategijas, kurios užtikrintų tvarius viešuosius finansus. Taigi, reik... pirmas mano paminėtas aspektas yra susijęs su finansavimu, o kito aspekto finans... finansavimas arba finansų lygis turėtų išlikti toks pat. Labai svarbu, kad nebūtų finansuojamas vien, vien tik įsiskolinimas. Jeigu viešieji finansai naudojami įsiskolinimams padengti, tai tuomet nebelieka lėšų investicijoms. Aš manau, kad mums reikia sukurti naujų uh, finansavimo instrumentų, kurie skatintų investavimą iš viešo ir privataus sektoriaus. Ačiū. Turiu papildomą klausimą. Kaip galima būtų užtikrinti socialinius amortizatorius, tarkim, pensijų sistemams, taip pat svarbu dabar krizės metu. Panas Renu. Europos Sąjungoje viešosios ir sveikatos priežiūros paslaugos vaidina labai svarbu vaidmenį, vaidmenį užtikrinant gerovę. Norint užtikrinti visuomenės gerovę, reikia tvarių finansavimo šaltinių, na, bet tai jau yra valstybių narių kompetencija, nacionalinė kompetencija. Valstybės narės sprendžia, kaip paskirstyti savo biudžetą, na ir valstybės narės apsisprendžia, kokie yra jų prioritetai, kam jūs kokį finansavimą skiria. jeigu pagerės valstybių narių viešieji finansai, tai manau, kad e, bus skiriama daugiau lėšų ir tokioms sritims kaip ekologija ir taip toliau. Toliau panas Klins Alde vardu. Ponas Ren JAV ir ES dažnai teigia, kad nori bendradarbiauti, siekdamas įveikti krizę ir užtikrinti, kad tokia krizė daugiau nebepasikartotų. Man atrodo, kad iš tikrųjų realybė yra kitokia. Man atrodo, kad mes vieni nuo kitų vis tolstame. Pagalvokime apie bankų kapitalizavimą, apie tarptautinius apskaitos standartus, apie reguliavimą. Šiuose sritise man atrodo, kad ES nuo JAF yra labiau nutolusi negu, kad, tarkim, prieš trejus metus. Ir aš norėčiau jūsų konkrečiai pastirauti, ką per ateinančius 12 mėnesių jūs ketinate daryti. Ką jūs ketinate daryti? būtent šioje srityje? Dėkuoju, ponė Klinsai. Iš dalies su jumis sutinku, iš dalies norėčiau pasiginčyti. Mums reikėtų pagerinti bendradarbiavimą su JAV ekonomikos politikos srityje. Tuo pačiu metu Per pastaruosius vienerius ar dviejus metus, pirmiausia G20 kontekste, mes kartu esame sutarę pasaulinių mastų dėl tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, dėl fiskalinių paskatų e, paketo, dėl biudžeto, monetarinių priemonių paketo kalbų apie 2008 metų pabaigą. Tos priemonės buvo labai svarbios tam, kad išvengtume, jog dabartinė recesija netaptų gile labai rimta e, krize. Ta pavyko padaryti. Mes e, turime bendradarbiauti ir finansų priešios srityje jau daug ką darome, bet aišku yra vietos ir geresniam dar darbui. Turime galvoti apie disbalansą pasaulinių makroekonomikos lygmenių. Kinija dabar, matome, neleidžia savo, nenori leisti savo valiutai nuvertėti, o JAV e, yra jau seniai deficito ekonomika, e, jos einamosios sąskaitos deficitas yra labai didelis ir jau seniai Ir mes atsižvelgdami tuos dalykus turime rimtai diskutuoti su pagrindiniais partneriais, pirmiausia JAV, taip pat Kinija, ir galvoti, kaip galime grįžti prie pasaulinio balanso makroekonomikos srityje. Čia Kinija yra tokia pat svarbi kaip ir JAV, kalbant apie makroekonomikos disbalansą. Ponas Ren, dar vienas klausimas dėl eurozonos ir jos plėtros. Yra ekonomistų, kurie sako, kad būtų visai prasminga naujasias valstybės narės, ypač tas, kurios savo valiutą jau yra susijęjusios su euru, kiek įmanoma greičiau priimti jau eurozoną. Tai suteiktų toms naujoms valstybėms narėms saugumo ir iš sklaidytų įtarinėjimus, kad nuvertės jų valiutos. Taigi, ką Jūs manote apie tų naujų valstybių narių, dažnai mažų naujų valstybių narių prieimimą, spartų prieimimą į eurozoną? View, respect, uh, the rules, uh, the... Mes turime laikytis taisyklių ir teisės principų. Europos Sąjunga yra teisės bendryje ir ji taip pat laikosi taisyklių, kuriomis gristas Europos Sąjungos funkcionavimas. Aš e, dėl e, Europos Sąjungos sutarties interpretavimo galiu pasakyti, kad pagrindinis tikslas yra tvarūs viešiai finansai. E, tvarumas reiškia ilgalaikį tvarumą ir makroekonomikos stabilumą. Egzistuoja penki konvergencijos kriterijai, kurie yra tarsi rodikliai, kuriais, pagal kuriuos yra įvertinamos šalis. Nustatoma, ar jos e, vykdo tvarių viešųjų finansų kriterijus. Aš žiūrėsiu į galimus kandidatus į eurozoną, atsižvelgdamas į šias taisyklės ir į egzistuojančius teisės aktus. Ir žiūrėsiu, ar laikomasi ekonomikos ir pinigų sąjungos principų ir taisyklių e, aš tikiuosi, kad kiti papildomi klausimai nebus e, visiškai nauji, taigi nesekite pono Klinco pavyzdžių. Dabar ponui Lamberts žodis. Pone Ren, aš jau seniai naudojuosi mobiliaisiais telefonais ir Suomija, man atrodo, kaip didžiulių inovacijų šalis, e, kur, kur kas didesnių inovacijų negu apie tos, apie kurias jūs ką tik kalbėjote. Ir aš kalbu apie Nokia. Dabar mes galvojame apie ekonomikos augimą ir mūsų tikslas yra BVP augimas. Mes galvojame, kad BVP turi aukti bet kokią kainą ir tai jau davė dviejopų rezultatų pirmiausiai e, atsiranda netoligumai, taip pat mes pernelyg daug išeikvojame gamtinių išteklių ir dabar matome klimato kaitą. Ką Jūs galvojate pakeisti ekonominės plėtros modelį? Kai aš Jūsų klausau, tai man atrodo, kad Jūs šiek tiek norite kai ką pakeisti, pakoreguoti, bet ne iš esmės keisti. Taigi, ką Jūs keisite iš to, kas Jums buvo palikta? Dėkoju, Jūs kalbate su žmogumi, kuris e, prisidėjo rengiantis e, rengiant komisijos dokumentą apie mūsų ateitį ir aš labai dažnai dar naudojuosi šiuo dokumentu. Aš esu labai atsidavęs žaliajam komponentui ekonomikos. Manau, kad svarbiausias dalykas yra žaliasis aspektas mūsų ekonomikoje. Ta galime užtikrinti derindami tokias ekonomikos priemonės kaip mokesčiai, kaip kad jau ir darome klimato kaitos kontekste, taip pat energetikos priemonių kontekste. ES tikslai yra labai toli siekiantys ir džiaugiuosi, kad aš priklausau komisijai, kuri apsisprendė dėl tikslų, kaip ir kiek sumažinti CO2 išlakas būtent 20 procentų ir kad buvo apsispręsta padidinti atsinaujinančios energijos išteklius 20 procentų. Mes turime galvoti apie teisės aktus, mokesčius ir tie taip pat inovacijas ir technologijas. Ir mes kaip politikos priemonių prieimėjai turime užtikrinti uh, tų dviejų dalykų sąveiką ir dinamiškumą tarp teisėkuros ir technologinės plėtros. Ir tai turėtų taip pat leisti mums sukurti kur kas tvaresnį visuomenės e, modelį. Ir aš norėčiau, kad jūs nekvestionuotumėte mano atsidavimo šiems dalykams. Aš turbūt konkrečiau dar paklausiu jūsų. Jūs kalbėjote apie tai, kad BVP turėtų būti pakaistas kaip rodiklis. Ir sakėte, kad galbūt į vertę žmogaus vystimosi tam tikrus rodiklius reikėtų žiūrėti, kiek čia yra pažengta. Aš esu ne viduryje, bet tarsi abiejose pusėse. Mums reikia BVP, norint vertinti ekonominę veiklą, tai yra standartizuotas ir visuomenės kriterijus ekonomikos veiklai vertinti ir šiam tikslui jisai tarnauja gana gerai. Aišku, jį reikia visuomet e, koreguoti, kaip, plėtoti, kaip daroma Eurostate, Europos statistikos sistemoje, bet e, jis, šis rodiklis yra labai geras atitinkamiems tikslams. Aš taip pat norėčiau dar pasigilinti į BNP ir toliau į tą kontekstą. Ir kaip jau minėjau, ketinu pateikti pasiūlymą, aišku, kartu su kolegomis dėl metrologinės sistemos, kuri leistų statistiškai įvertinti kitus rodiklius e, žmogaus išsivystimo sityje, ne tik ekonominį aspektą, e, kaip kad BVP Tie abu dalykai yra labai svarbus, bet turime užtikrinti, kad mes galėtume gauti gerus rezultatus. Thank you very much and um... Pone Ford. Ačiū sveiki atvykę į komitetą. Jūs kalbėjote apie viešų finansų skolą ir apie tai, kad reikia investuoti į augimą ir inovacijas. Aš sutinku su jumis dėl to ir jūs kalbėjote apie naujus viešųjų, viešojo sektoriaus instrumentus. Na ir man tai primena vieną politikę Didžiojoje Britanijoje, kuri yra pasakiusi, kad negalima išleisti pinigų, kurių neturime. Ir aš tikiuosi, kad vėl negryšime prie tų pačių diskusijų. Tačiau, kai ponas Monti pradėjo darbą komisijoje ir kalbėjo apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, jis kalbėjo, kad pagrindinis inovacijų, investicijų šaltinis yra. Yra žmonių uždarbiai. Ir ponas Monti teigia, kad negalime didinti mokesčių, kadangi tai pažabos, apribos mokslinius tyrimus ir plėtrą ir per, ilgesnę, per ilgesnį laikotarpį tik tai vėliau mes galėtumėme kalbėti apie mažesnius mokesčius. Kokia būtų jūsų nuomonė? Pono Monti ataskaita apie ningos rinkos sukūrimą komunikatais pristatys balandžio mėnesį ir laukiu aš labai to galutinio jo darbo produkto. Na ir daugeliu atveju, ką Jūs pasakėte apie Mario Monti, tiesa, kad privatusis sektoris visose išsivyšysiose ekonomikose didelė dalimi yra atsakingas už investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą ir inovacijas. Ir aš manau, kad mes turime pasirūpinti, kad viešieji finansai nesumažėtų, nesuprastėtų ir kad nesumažėtų privačiosios investicijos, nes jeigu taip nutiktų, tuomet mūsų bendras, bendras gebėjimas investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas sumažės, sumažėtų. Na ir aš primiktinai uh, teigiu, kad tvarūs viešieji finansai, investicijos į ekonominį augimą ir tvarų užimtumą yra tarpusavėje susiję dalykai. Tai yra labai svarbu, bandant investuoti ir pasirūpinti investicijomis į inovacijas ir mokslinius tyrimus. Papildomas klausimas. Norėčiau iškirsti jūsų atsakymą apie tai, kaip jūs vertinate Mario Monti mintį, būtent, kad uh, verslo investicijoms užtikrinti reikia siekti konkurencingų mokesčių? Mano atsakymas labai paprastas. Taip, aš ir pats du kartus atlikau, vykdžiau dešimtame dešimtmetyje įmonių pelno mokesčio reformą valstybėje, kuri tuomet išgyveno ekonominį nuosmukį. Uh, Ir dabar šiame tūkstantmetyje aš taip pat manau, kad mums reikia tokios mokesčių politikos, kuri būtų sąžininga ir kuri paremtų mūsų visuomenės tvarų vystimasi. Ačiū. Dabar perėsime prie klausimo, kurį užduos GUE frakcijos vardu ponas Huntis. Ačiū. Aš pasiruošiau kitokį klausimą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad komisijos ir Europos centrinio banko susitikimas Atenuose sukėlė visuomenės reakciją. Kodėl? Tam tikri pareigūnai, ministrai teigia, kad pateikė tam tikrus kontroversiškus pasisakymus. Na ir PVM mokesčio vengimas sumažintų pensijų išmokas. Tai taip pat sumažintų žmonių įplaukas ir socialinių tarnybų įplaukas. Taigi, ką jūs ketinate daryti mokesčių vengimo ir sukčiavimo prevencijos rytyje. Piktybinis mokesčių vengimas yra, aišku, rimta problema, kuri bebūtų. Ir tą problemą reikia spręsti tam, kad tokios spragos būtų išspręstot, kad jos būtų užpildytos, nes tokios spragos maž, menkina mūsų socialinių tarnybų uh, efektyvumą. Ir aišku, tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas, būtent valstybės narės pačios kovoja su piktybiniu mokesčių vengimu. Na ir būtent šiuo atveju Graikijos vyriausybė atitinkamos institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų efektyviai kovojamas su piktybiniu mokesčių vengimu. Taip pat e, bandant pasirūpinti, kad e, valstybės sąskaitos ir um, kitos sistemos e, būtų veiksmingos ateityje. Tolesnis klausimas. Turiu papildomą klausimą. Jis būtų štai koks. Būtent kas už tai turėtų būti atsakingas, ar ponas Almunija, ar jūs, dėl pensijų ir atlyginimų Ar jūs ketinate pateikti daugiau informacijos? Na ir kodėl nelaukite, kol vyriausybės pateiks savas stabilumo užtikrinimo programas? Ir jūs nieko ne, nepasakėte apie tam tikrų ministrų pasisakymus. Mes laukiame, kuomet Graikijos vyriausybė pateiks stabilumo e, priemonių paketą, įtikinamą, įtikinantį ir tvirtą priemonių paketą su konkrečiomis apčiuopiamomis priemonėmis, kurių pagalba galima, bus galima sumažinti biudžeto deficito perviršį, ats, laikantis ir atsižvelgiant stabilumo ir augimo pakto reikalavimų. Tai aišku reiškia, kad reiks dirbti su Graikijos valdžios institucijomis ir kai ta stabilumo programa jau bus pristatyta, tuomet kažkurio tai momentu per ateinančias savaitės aptarsime tą programą ir priimsime sprendimą komisijoje. Ta padarys arba dabartinė komisija, arba jau naujoji komisija. Periname prie EFD frakcijos, ponas Andrė, ponė Andrėsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Renai, panašu, kad euro, narystė eurozonoje tapo netoleruotina tam tikrose valstybėse narėse. Kai buvo įvestas euras, eurozonos valstybėse išaugo kainos ir Estijoje nuomonių apklausos duomenys rodo, kad 75 procentai žmonių būkštauja, kad jų, jų kaštai smarkiai išauks, jeigu euras bus įvestas Estijoje. Eurą įvesti ketinama kitais metais. Uh, Ar sutinkate, kad euro įvedimas sąlygoja kainų išaugimą ir ką jūs ketinate daryti, kad to būtų išvengta ir kad būtų padrasinta daugiau valstybių prisijungti prie eurozonos? Kitas klausimas. Tos valstybės, kurios turi devalvuoti savo valiutą, kaip jos tam, kad susidorotų su ekonominė finansinė krizė, bet to padaryti negali vien dėl to, kad yra eurozonoje. Ačiū. Okay, I trust you, try to use my... Dėkoju. Pabandysiu per man skirtą laiką atsakyti jūsų pirmąjį klausimą dėl kainų išaugimo. Narystė eurozonoje neturėtų sukelti kainų. Viskas, aišku, priklauso nuo valstybės ekonominės politikos ir sugebėjimo išlaikyti mažą infliaciją. Tai iš principo e, yra vienas kriterijų leidžiančių valstybei prisijungti prie eurozonos. Na ir nėra jokių konkrečių įrodymų, kad kainos išaugo įvedus eurą. Galbūt šiek tiek ne, neženkliai kainos išaugo, kai skaičiai buvo suofalinti, tačiau jeigu ekonominės politikos buvo teisingos ir infliacija buvo pažabota, tuomet tikrai kainos neišaugo įstojus į eurozoną. Tokių situacijų nebuvo. Dabar jūs klausite, ar aš pasisakau už ar prieš eurozonos plėtrą. Aš pasisakau už plėtrą, remiantis ES sutarties reikalavimais, kai valstybė, atit, valstybė narė atitinka sąlygas, prisijungimo prie eurozonos sąlygas. Šiuo atveju kalba eina apie Estiją, tuomet tai valstybei leidžiama įstoti į eurozoną. Estija yra labai arti tikslo, bet mes turime pasirūpinti, kad būtų laikomasi visų taisyklių, kad būtų laikomasi sutarties sąlygų ir prie to klausimo mes tikrai sugrįšime pavasarį, kai bus parengta ataskaita apie Estijos pasirinkimą įstoti į Eurozoną. Pone Renai, Slovakija jau e, vienerius metus yra eurozonoje ir kainos Slovakijoje smarkiai išaugo. Išaugo tiek, kad turizmo sumažėjo 25 procentais, dėl to BVP sumažėjo dar 1 procentu, lyginant su Čekija, kaimininė valstybė. Taigi, kaip paaiškintumėte tuos dalykus ir kaip galėtumėte na, įrodyti, kad tai tikrai nėra susijęs su įstojimu į eurozoną? Yra daug veiksnių šalia jūsų minėtų skaičių. Aš turiu daug draugų, bičiulių Slovakų. Uh, Ir galiu pasakyti, kad didelė dauguma Slovakų, bent jau remiantis mano asmeninę nuomonę, pasisako už tai, kad e, Slovakija stojo eurozoną. Dėl to, kad yra eurozonoje, Slovakija jautėsi labiau apsaugota nuo ekonominės finansinės krizės, lygnant su kitomis valstybėmis. Ir aš puikiai prisimenu 10-mečio -10 ekonominį nuosmukį, kai būtent Suomija dar neturėjo euro ir tikrai labai nukentėjome žmogiškąją prasme, nes nedarbo lygis smarkiai buvo išaugęs. Ir dabar per šią pasaulinės ekonomikos sumaištį dabar eurozonas suteikia puikų prieglobstį mažoms ir dėlėms valstybėms narėms. Dėkojame, vėl grįžtame prie EPP, ponas Karas. Nein, äh, wir spüren den guten Willen, aber Ačiū, mes e, jaučiame jūsų gerą valią, bet taip pat ir tam tikrą bejėgiškumą, nes galbūt e, jums trūksta tam tikrų kompetencijų, jūs anksčiau dirbote kitoje srityje. Man atrodo, kad jūsų kompetencijos sritis, srityje reikia ypatingo ryšto. Galbūt komisija galėtų pateikti tam tikrą kriterijų katalogą, tarkim, augimo ir stabilumo paktą 2020 metų strategiją ir taip toliau. Ir tokiu būdu būtų lengviau stebėti situaciją, pat ir pateiktus skaičius. Taip pat aš manau, kad valstybė valstybės narės, komisija ir Europos centrinis bankas turėtų sudaryti valdymo komitetą. Strategijos įgyventinimui kol kas vienintelis turimas svertas yra deficito procedūra. Ką Jūs apie tai manote ar ką Jūs skatinate daryti šią srityje? In my view, the Ačiū. Mano požiūriu, Europos ekonomikos politikos modelis yra tam tikras orkestras. Visi orkestro nariai turi griežti, groti vieningai siekdami tokio paties tikslo. Remiantis sutartimi, taryba, parlamentas ir komisija turi bendradarbiauti su ECB. Mano požiūriu, pats geriausias būdas, norint pasiekti tikslus, numatytus strategijoje 2020, tai yra tikslai susijęs su ekonomikos augimu, užimtumu ir taip toliau. Jos geriausia galima būtų pasiekti veikiant iš vien. Reikia nusibrė, užsibriežti realius tikslus ir kartu juos ES gyvendinti. Kiekviena valstybė narė taip pat turėtų nustatyti, nusistatyti savo tikslus. Taip pat tie 27 valstybių narių tikslai turi padėti gyvendinti ir bendrus ES tikslus. Be abejo, turi būti vykdomas, vykdomas stebėsena ir turime rasti naujų finansinių instrumentų, kad galėtumėm finansuoti tuos svarbius tikslus. Taigi, valstybės narės turėtų prisimti savo atsakomybę, reikėtų siekti tikslų ir ES lygių, baigti formuoti bendrą rinką. Na ir taip pat manau, kad reikėtų kurti naujus finansinius instrumentus tam, kad būtų galima rasti šaltinių, iš kurių finansuotumėm strategijos tikslų įgyvendinimą. Panas Karas, papildomas klausimas. Kaip Jūs manote, ar būtų prasminga vesti kažkokį bendrą balansą? Dažnai mes nežinome, ar pateikti skaičiai yra teisingi, yra pateikiami ir skirtingi vertinimai. Taigi galbūt bendras balansas būtų tinkama priemonė, norint koordinuoti ekonomikos politiką. ponas Ren. Ačiū ponui Karas už šį klausimą. Šis klausimas jau seniai svarstomas ES, ko gero jūs prisimenate, kad jau daug diskusijų vyko ir e, biudžeto komitete praėjusio dešimtmečio viduryje. Aš manau, kad šį klausimą reikės aptarti ir vykdant tarpinį finansinės perspektyvos vertinimą, galvojant ir apie finansinę perspektyvą nuo 2013 metų. Mano požiūriu, 2020 metų strategijos tikslai tai yra inovacijos, švietimas, ekologija ir taip toliau taip pat turėtų būti svarstomi, peržiūrint finansinę perspektyvą, biudžeto įgyvendinimą. Ir reikėtų pagalvoti apie geresnį investavimą ateityje į tvarę, ekologišką ekonomiką. Ačiū. Toliau EPP frakcijos vardu ponas Karins. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisarė. Aštuoneri metai prabėgo nuo tada, kai buvo, naudojama, kai buvo pradėtas naudoti euras ir penkeri metai nuo tada, kai vyko paskutinė plėtra. Uh, Dabar ES sudaro 27 valstybės narės ir nemažai tų valstybių narių dar nepatenka į eurozoną. Aštuonios tokios valstybės narės yra naujosios valstybės narės. Na ir mano klausimas būtų toks. Kaip Jūs vertinate eurozonos plėtrą, tolimesnę plėtrą ir kada jį galėtų įvykti, ar yra kažkokių konkrečių datų? Panas Ren, labai ačiū už klausimą. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir kalbėti savo gimtają kalbą, tam, kad jos nepamirščiau diskusijų metu. Aš manau, kad jūsų patiktas klausimas iš ties yra labai svarbus. Kaip kad jūs pastebėjote, 11 iš 27 valstybių narių dar nėra įstojusios į eurozoną. Per pastarosius dešimt metų paaiškėjo, kokia yra eurozonos svarba. Ta galiu pasakyti ir apie krizės metus, recesiją. Man atrodo, kad euras mums suteikia tam tikrą užuovėją nuo krizės, ne vien tik, mažose, ne vien tik mažose, bet ir didelėse valstybėse narėse. Dėl šios priežasties aš kuo puikiausiai suprantu, kad 11, daugelis iš tų 11 valstybių narių, kurios dar nepriklauso eurozonai, siekia tapti eurozonos narėmis. Mano pozicija šiuo klausimu yra labai aiški. Be abejo, reikia vadovauti sutartimi. Valstybės narės turi užtikrinti tvarius, stabilius e, viešuosius finansus, makroekonominį stabilumą. Yra ir daugiau kriterijų, kaip galima būtų tai vertinti. Uh, Taip pat reikėtų patikrinti, ar ES valstybė narė, kuri dar nėra eurozonos nare, galėtų sėkmingai įsilieti eurozoną, galėtų būti sėkminga eurozonos nare. Labiausiai tikėtina, kad greičiausiai prie eurozonos prisijungs Estija. Viešiai finansai yra geri, deficitas sudaro apie 4 procentus ir manau, kad e, Estija yra realiausia kandidatė. Vis dėlto ir Estijos atveju reikės laikytis taisyklių ir Estija turės e, patenkinti visus kriterijus, norėdama įstoti eurozoną. Labai ačiū. Aš pateiksiu savo kitą klausimą anglų kalbą. Maastrichto kriterijų reikšmė plečiant eurozoną. Kaip Jūs manote, koks vaidmuo tenka Maastrichto kriterijams? Ypač turint omeny, kad daugelis dabartinių eurozonos narių pažydžia kai kurios kriterijus, neįgyvendina, pažiūrėjau, neįgyvendina stabilumo kriterijaus. Ponas Ren, mes žinome, kad tas faktas, kurį jūs paminėjote, yra susijęs su ekonominės krizės ir ekonominio, susijęs su ekonominė krize ir ekonomikos nuosmukiu. Kaip pasibaigs ekonominė krizė, mes tikimės, kad situacija pasikeis. Vis dėlto Turiu pasakyti, kad tie penki kriterijai yra tam tikri rodikliai, ar valstybė gali užtikrinti savo viešųjų finansų stabilumą ir taip pat ar valstybė narė turi pakankamai politinės valios ir jėgų tam, kad galėtų gyvendinti tą viešųjų finansų tvarumo kriterijų. Labai ačiū. Toliau pane Esaja. The tongue finish and so you have another opportunity to use it if you wish. Dėkuoju, pirmininkė, ponė Ren, aš norėčiau dabar kalbėti savo gimtają suomių kalbą, kad mes vienas kitą geriau suprastume. Kai kurios ES valstybės narės nesilaiko savo įsipareigojimų ir gali būti rimtų pasiekmių dėl to, galvant apie priemonės, kurios gali būti pritaikytas joms. Aišku, tos priemonės e, bus skirtos e, padėti sunkumus patiriančioms valstybėms iš jų išbristi. Dėl ekonominės atskaitomybės, ką galime padaryti, kad ES gautų patikimus duomenis apie tai, kas vyksta? Ačiū. Jūs esate visiškai teisi. Teisinga ir patikima informacija statistiniai duomenys yra ekonomikos politikos analizės pagrindas, tai labai svarbu ir priimant sprendimus. Taigi turime galvoti ne tik apie tai, kad čia egzistuoja techninė problema, tai ir institucinė problema, kuri gali turėti labai rimtų, net ir ekonominių pasiekmių. Pavyzdžiui, mes nežinome, kokiu mastu Graikijos e, valstybės deficitas yra išaugęs. Ir dėl to labai sunku galvoti apie ilgalaikius sprendimus. Trumpalaikėje perspektyvoje aišku, jog reikia konkrečių ir veiksmingų priemonių tam, kad užtikrintume, jog deficitas bus sumažintas, bent jau priartintas prie tvaraus ligmens. Mes žinome, kad reikės atlikti korekciją Graikijos valdžia jau pradėjo taikyti tam tikras priemonės, o komisija ir Eurostatas remia Graikiją šioje srityje. Norima užtikrinti, kad statistiniai duomenys atplaukiantis iš Graikijos būtų patikimi ir teisingi. Prieš ketverius metus komisija E, pateikė atitinkamą dokumentą, kuriame prašė suteikti auditavimo galimybės, bet komisija 2005 metų sprendime tokių galių komisija nesuteikė. Aš manau, kad reikės grįžti prie šio klausimo ir turėsime apsvarstyti. Klausimą dėl komisijai suteikiamų auditavimo galių, nes tuo būtų užtikrintas informacijos atplaukiančios iš valstybių narių teisingumas ir patikimumas. Papildomas klausimas. Jūs e, pradžioje labai aiškiai pasakėte, kad labai daug dėmesio skirsite Eurostatui ir nacionaliniams statistikos duomenims siekiant jų teisingumo. Ar jūs galvojate apie kokias nors sankcijas, kurias būtų galima pritaikyti prieš valstybės narės, daug kartų pateikiančias neteisingus, nuolat pateikinėjančias neteisingus duomenis. Ponas Ren, egzistuoja ES teisės aktai, numatantis baudžiamąjį persekiojimą už ilgalaikius pažeidimus. Bet mums, aišku, reikia ir greitai pritaikomų korekcinių priemonių. Tai būtų geriau geriau būtų dirbti bendradarbiaujant, bendradarbiaujant pavyzdžiui, su Graikijos administracija, valdžia. Mes remiame Graikiją, jos pastangas ir norime užtikrinti, kad kaip galima greičiau ji priartintų statistinius savo duomenys su ES reikalavimais. Dabar e, ponas Skikliūna, socialdemokratų vardu. Ačiū. Pone Ren, mano kolegos jau kalbėjo apie stabilumo ir augimo paktą. Buvo pasakyta, kad e, jis neužtikrina valstybių narių galimybių vykti reikalavimų sunkiais laikotarpiais ir nepalieka pakankamai manevro laisvės. Ar jūs e, Jūs kalbėjote apie politikos priemonių koordinavimą ir priežiūrą, bet aš dar noriu grįžti prie statistikos klausimo nes manau, kad dabar jau iškilo pavojus ir stabilumo bei augimo paktui, jo patikimumui. E, gal tai susiję ir su statistikos problemomis, nes trūksta mums geros statistikos duomenų valdymo. Jūs kalbėjote apie vieną konkrečią šalį ir jos statistikos problemas, bet manau, kad yra ir daugiau tokių šalių. Ar mes iš tikrųjų galime būti taip optimistiškai nusiteikę? Ar nemanote, kad reikia įrašyti tam tikrų priežiūros reikalavimų. Pavyzdžiui, jeigu valstybės narės kai kurios pateiktų pernelyg optimistiškas prognozes, o tai turėtų poveikio viešiesiems, viešiesiems finansams. Ir E, ar nereikia taikyti tam tikrus reikalavimus, kad valstybės narės suteiktų patikimumo vidutinės trukmės fiskaliniam valdymui. Ačiū. Aš savo kabineto narių paprašiau išnagrinėti Graikijos atvejį, jo statistikos sistemą, statistikos sistemos funkcionavimą. Aš taip pat paprašiau informacijos apie kitas valstybės narės. Iš tos informacijos, kurią gavau, matau, kad Graikija yra išskirtinis atvejis. Problemos ten yra labai rimtos, apie tai kalbama komisijos pranešime patvirtintame penktadienį. Todėl reikia imtis korekcinių priemonių tam, kad būtų užtikrinti užtikrintas nepriklausomumas ir statistikos sistemos mm, taip pat patikimumas. Dėl Slovakijos ir jos prisijungimo prie eurozonos. Galbūt prisimenate, galbūt ne, bet galiu Jums pasakyti, kad Slovakija turėjo išlaikyti labai rimtą bandymą sumažindama dėl e, valstybės deficito Eurostatas e, buvo nuvykęs į misijas, buvo žiūrima metodologinių požiūrių į investicijų ir invest, investicijų dalykus, taip pat į ligonių finansavimą, į, kaip į tuos dalykus. Ir iš kelių šaltinių aš e, girdėjau apie tai, manau, kad tai yra toks griežtumas, kurį turėtume skatinti ir kad galėtume užtikrinti, jog e, statistiniai duomenys kaupiami deramai nacionalinių lygmenių ir kad Eurostatas žinotų, kaip veikia visa sistema, kad būtent veikia patikimai ir atsakingai. Uh, Bet kaip jūs ketinate užtikrinti pusiausvyrą tarp to, kad komisija e, ketina būti labai griežta rimtų problemų atveju, bet mes nenorime, kad komisija e, būtų kaip tėvas ir viską darytų už valstybės narės. E, Bet žinome, kad yra gerų valstybių, gerai besielgiančių valstybių narių, kurių fiskalinės taisyklės yra geros ir kad jos turi neblogą vidutinės trukmės fiskalinę perspektyvą. Tai yra klausimas, kuris, mano nuomonė, yra susijęs su ekonominės politikos koordinavimo ir priežiūros komunikatu. Mes jau kalbėjome apie galimybę daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai perspektyvai viešųjų finansų srityje eurozonoje ar net ir valstybėse narise, e, galvojant apie valstybių narių stabilumo ir konvergencijos programas. Iš dabartinės krizės mes pasimokėme to, kad reikia žiūrėti į vidutinės e, trukmės perspektyvą, bet imtis veiksmų vidutinės trumpalaikėje perspektyvoje, norint išlaikyti viešųjų finansų stabilumą. Ačiū. Ponas e, Padar. Ačiū. Kai susitikome su ponu Barosu, mes e, padiskutavome su juo ir jis tuomet prižadėjo, kad imsis tolesnių žingsnių dėl bendro intereso paslaugų pagrindų direktyvos. Ar turite aiškesnę viziją, galbūt netgi laiko terminus, kaip būtų galima, kuomet būtų galima tos darbus atlikti? Ačiū. Ši iniciatyva, mano manimu, yra labai svarbi būsimai komisijai. Labai džiaugiuosi, kad pirmininkas Baroso taip akcentuoja šią iniciatyvą parengiamajame seminare ruošiantis klausimams. Praeitą savaitę ketvirtadienį apie tai kalbėjo taipogi ir aš e, esu pasiryžęs pateikti įtikinantį pasiūlymą dėl viešųjų ir socialinių paslaugų. Aišku, tai nėra man tiesiogiai tenkantis rytis, tai bus visos mūsų kolegijos e, sprendimas ir šį klausimą rengia uh, visa komisija, visi komisijos nariai. Na, o aš, kiek aš suprantu, šis pasiūlymas bus pateiktas šiais metais. Bendrai e, jis bus bendras tarybos, komisijos ir parlamento. Papildomas klausimas. Be jokios abejonės, na, rinktis negalime. Turime daryti viską, kad būtų optimaliai panaudojamos valstybės lėšos ir aišku, esame apriboti tam tikrų e, apribojimų. Ir 2008 metais mes Estijoje išsaugojame 2,75 procentus deficito ir 3,1 e, procento deficitas siekia 2009 metais. Aišku, turime sustiprinti bendradarbiavimą vieš... tarp viešojo ir privataus sektoriaus. Na, o kaip jūs vertinate bendradarbiavimą tarp valstybių narių, pavyzdžiui, Baltijos jūros strategiją? kurios tikslas optimizuoti politiką ir sukurti tam tikrą įvaizdį. Na, aišku, nacionalinės valstybės pirmiausia prisima atsakomybę, bet galbūt viešųjų išlaidų mažinimas būtų įmanomas bendradabiaujant valstybėms narėms platesnių mastų. Aš manau, kad Estijai ekonominės politikos pagrindas bus eurozona, kuomet Estija įstos į eurozoną, remiantis taisyklėmis ar savais nuopelnais. Taip pat labai svarbu, kad būtų sustiprinta Baltijos jūros strategija. Na, pavyzdžiui, aplinkos sauginiais klausimais, jūrų saugumo klausimų, komunikacijų, telekomunikacijų srityje, interneto srityje. Ir yra puikių pavyzdžių, kaip įvairūs tie aspektai kai ES investavo bandant sujungti energetikos, energijos tinklus Baltijos jūros regione ir Estija yra viena tų svarbių valstybių ir naudos gavėjų iš šios būsimos investicijos. Dėkoju. Dabar grįžtame prie ALDE frakcijos, ponas Tremoza. Už tuos klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Renai. Tarptautinių, tarptautinio montalinio fondo atstovai Europos parlamentui neseniai teigia, kad padės Graikijai, jeigu ši valstybė arba ES paprašys tarptautinio valiutos fondo pagalbos. Ar jūs manote, kad ES galėtų sukurti mechanizmą ir padėti toms valstybėms, kurios atsiduria sudėtingose situacijose? Ar nemanote, kad korekcinės priemonės turėtų būti taikomos toms valstybėms narėms, kurios neįgyvendina savo įsipareigojimų ir neįgyvendina savo įsipareigojimų ir pagal strategiją 2020? Dėkoju. Ačiū. Jūs kalbate apie krizių valdymo srity, viešųjų finansų srityje, kontekste. Na ir jeigu kalbėt, kalbate apie tarpnio valiutos fondo sistemos tipo paramą ES valstybei narį jos viešiesiams finansams. Štai ką galėčiau Jums pasakyti. Mano manimų stabilumo ir augimo paktas turėtų ir iš principo privalėtų užtikrinti, kad eurozonos valstybės narės turi tvarius viešuosius finansus ir laikosi pakto taisyklių Europos solidarumo dvasioje, tam, kad ne, nereiktų turėti tokį nuolatinį krizės, krizių valdymo mechanizmą. Na ir aišku, turime daug dėmesio skirti teisingam stabilumo augimo pakto pritaikymui, jo sustiprinimui, e, turint omenyje politikos koordinavimą ir stebėseną, priežiūrą. Na, o Graikijos atveju, tai yra, aišku, labai aktualus klausimas, mes kartu su Graikijos vyriausybė dirbsime ir dabar laukiame nuoseklaus e, politikos paketo, kuriame bus apčiuopiamos konkrečios priemonės, kurių pagalba bus galima stabilizuoti viešuosius finansus Graikijoje. Na ir dar vienas klausimas, dar vienas dalykas. Jeigu susitarėme dėl konkrečių principų, tuomet ex ante mechanizmas, toks kaip ir nuolatinis mechanizmas e, tokiems atvejams yra susijęs su moralinės žalos atvejais, taigi turime ir šito dalyko nepamiršti. Prašau, papildomas klausimas. Ponas Trišė buvo atvykęs į Europos parlamentą neseniai ir jisai sakė, kad centrinis bankas negali taikyti konkrečių priemonių valstybėms eurozonoje, kurios susiduria su problemomis, nes jis sakė, yra tik viena eurozona. Ar jūs nemanote, kad euro obligacijos leistų, padėtų eurozonos valstybėms e, išbristi iš krizės? Sutinku su ponu Triši, kad egzistuoja tik vienas euras, bendras euras, bendra eurozona. Uh, ir bendra pinigų politika. Ir šalia to dar yra ekonominės politikos, koordina, ekonominės politikos koordinavimas. Na ir pagrindinis esminis tikslas yra pasirūpinti, kad stabilumo augimo paktas būtų realiai taikomas ir įgyvendinamas taip, kad būtų užkirstas kelias netvarių viešų finansų atvejams, kai staiga reikia griebtis nuolatinių krizių valdymo mechanizmų. Ir anksčiau, atsakydamas į klausimą dėl euroobligacijų ir projektų finansavimo, pavyzdžiui, Europos investicijų banko kontekste, aš pasakiau, kad anksčiau, kad mielai uh, E, iš naujo peržiūrėčiau situaciją, tačiau nuolatinio krizių valdymo mechanizmo sukūrimas yra susijęs su moralinės žalos rizika. Dėkoju. Dabar žalieji užduos klausimą. Ponas Kanfin. Pone Renai, kalbėjote apie tai, apie atvirumą, kalbėjote apie inovacijas. Na, aš norėčiau užduoti klausimą apie uh, fiskalinį bendradarbiavimą, nes klausimų pradžioje teigiate, kad reikia sukurti stabilius, tvarius viešuosius finansus, bet neaišku, kokiamis priemonėmis tą būtų galima padaryti. Ar mažinti išlaidas, arba plačiau bendradarbiauti, gerinti situaciją. Europos komisija teigia, kad 2 milijardus eurų per metus prarandame dėl palankius mokesčio, mokesčius sistemas taikančių regionų ir taip pat dėl konkurencijos prarandame e, didelius pinigus. Taigi, esate komisaras atsakingas ne už na, mokesčius, bet už zonos makroekonominį stabilumą ir taip pat racionalų viešųjų finansų panaudojimą. Taigi, ką ketinate daryti šioje srityje? Taip, aš tikrai ketinu artimai bendradarbiauti su kolega pono Šemetą atsakingų už mokesčių politiką. Ir mes visi esame suinteresuoti šią sritimį, esame mokesčių mokėtojai ir mūsų pirmasis instinktas yra tokias spragas užpildyti ir e, užkirsti kelią piktybinę mokesčių vengimui. Taigi, mano manimu, mes turime toliau tęsti darbą, kur, kuris e, pastarosius metus, dviejus metus davė rezultatų G20 kontekste, būtent parengti racionales tarptautinės taisyklės skirtas kovai prieš palankius mokesčius taikančius regionus. Reikalingas sąžiningas mokesčių režimas Ir per pastaruosius 20-25 metus matėme tam tikrą tendenciją, kai mokesčiai nuo kapitalo persikėlė prie darbo išlaidų ir tai nėra labai gerai mūsų piliečių tvariam užimtumui užtikrinti Europoje. Ir komisija dirba ir toliau dirbs ehm, mokesčių konkurencijos, konkurencijos rytyje, suvokiant, kad Mokesčiai, aišku, yra nacionalinės kompetencijos sritis ir mes turime primiktinai reikalauti, kad mokesčiai būtų tinkamai tvarkomi ir kad būtų taikomi tartautiniai standartai, principai. Ir pabaigai dar 12 sekundžių norėčiau skirti štai kokiai minčiai. Praeitų metų spalio mėnesį Europos taryba pakvietė komisiją panalizuoti potencialų finansinių priemonių poveikį finansinių sandorių poveikį e, mokesčių sistemai. Ir šis komunikatas bus e, paskelbtas pavasarį ir tuomet mes galėsime plačiau padiskutuoti apie klausimus susijusius su tarptautiniais mokesčių režimais sistemomis. Dar papildoma mintis dėl inovacijų. Kovojant su krize, kaip jūs, koks jūsų manimų yra Kinijos pasiūlymas, Londono viršūnių susitikime pateiktas pasiūlymas dėl tarptautinės monetarinės sistemos pertvarkymo ir labiau koordinuotos sistemos pritaikymo, apjungiant įvairius valiutų krepšelius. Mano manimo, tas pasiūlymas yra įdomus ir žadantis. Tai reiškia, kad Kinija ketina įsitraukti į daugia šalį valiutų kursų koordinavimą ir valiutų politiką. Na ir turime pavyzdžių 2008 metų krizės atveju, kai visi centriniai bankai, federalinis rezervas ir Europos centrinis bankas priemė sprendimą dėl e, palūkanų normų. Ir mano manimu, valiutų kursai, vertinant dolerį su kitomis valiutomis, sukuria potencialią riziką Europos atsigavimui. Taigi turime toliau kalbėti su kinais šiuo klausimu daugia šaliuose ir dvišaliuose e, kontaktuose, kontekstuose. Now it's the ECR and uh, Vicky Ford again. Ačiū toliau žodis poniai Fox ECR. Na, šiuo metu Junktinė karalystė susiduria su didžiuliais iššūkiais, taip pat ir e, su blogu oru. Graikija, Portugalija, Junktinė karalystė, Latvija, Airija, kitos šalis susiduria su didžiuliu biudžeto deficitu. Mane domintų jūsų požiūris į Junktinės karalystės deficitą. Ar jūs pasitikite Junknės karalystės vyriausybės planais, kaip sumažinti tą deficitą? Junktinė karalystė ir kitos šalis taip pat turi ir nemažų įsiskolimų, kurios nepatenka oficialų balansą. Labai ačiū, ponia Fox. Turiu pasakyti, kad tikrai neketinu kištis Junktinės karalystės vidaus politiką. Ar ne, neketinu kištis ir kitos kokios nors šalies vidaus reikalus. Aš tiesiog noriu dirbti savo darbą. Ir noriu daryti viską, kad būtų užtikrintas viešųjų finansų tvarumas Europos Sąjungoje. Kalbant apie deficito perviršio procedūrą, ir Jungtinę karalystę, tai mes tikimės, kad Jungtinė karalystė pajėgs gyvendinti tuos kriterijus, kurie numatyti stabilumo ir augimo pakte. Kaip žinia, yra nustatytas tam tikras laikas, tam tikras laikotarpis tam kriterijui pasiekti. Na ir per tą laikotarpį reikia sumažinti viešųjų finansų deficitą. Tikrai tikiuosi, kad Junktinės karalystės vyriausybė surištų siek šio tikslo. Pane Fox. Na, aš tikrai suprantu, kad jūs nenorite kištis į vidaus politikos reikalus, gerbiu jūsų poziciją, bet noriu paminėti dar vieną svarbų dalyką susijusiu su tais įsiskolinimais, kurie nepatenka oficialų balansą. Problema yra susijusi su skaidrumu. Ko gero visi sutinka, kad turėtų būti skaidriai tvarkomi viešieji finansai. Na, o tie įsiskolimai, kurie nepatenka oficialų balansą, um, kelia tam tikrą rūpestį dėl to, kad nesivadovaujama skaidrumo principu. Ar jūs tam pritarėte, ponas Ren? Šį klausimą, taip pat ir kitus klausimus susijusius su viešųjų finansų tvarumu ir taip pat kitus klausimus susijusius su deficito perviršio procedūra turi būti aptarti. Turiu pasakyti, kad kol kas dar nesu labai nuodugniai susipažinęs su Junktinės karalystės viešaisiais finansais ir dabar nenorėčiau užsakyti savo galutinės ir griežtos nuomonės šiuo klausimu būtent šį vakarą. Labai ačiū. Dabar galime perėti prie ketvirto klausimų etapo. EPP frakcijos atstovas ponas Kraftsa. Pane Kraftsa, atsiprašau. Labai ačiū. valstybės narės atsidūrusios bėdoje, turėtų susilaukti paramos, bet dažnai gaunama žinios yra klaidinančios. Tarkim, Graikijos atveju dažnai sakoma, kad tai yra Graikijos vidinė problema. Ponas Zapatero, Zapatero praeisą savaitę pareiškė, kad ES turėtų demonstruoti solidarumą. Taip pat buvo sakyta, kad reikėtų apsvarstyti galimybės gelbėti Graikiją. Ką Jūs manote apie solidarumą šioje srityje? Ar tai yra vien tik politinis klausimas ar ekonominis klausimas? Aš studijavau tarptautinę priekybą ir aš tikrai manau, kad politika ir ekonomika yra glaudžiai susijusios. Reikėtų suprasti, kad e, solidarumas svarbus keliomis prasmėmis. Tarkime, mes turime sanglaudos fondų, kurie pagristi solidarumo principu. Šie fondai skatina sanglaudą. Europos Sąjungoje. Antra vertus, egzistuoja taisyklės susijusios su stabilumo raugimo paktu. Kiekviena eurozonos valstybė narė Europos solidarumo dvasia turėtų paisyti tų taisyklių. Taigi solidarumą galima žvelgti dviejopai. Kaip sakiau, aš noriu bendradarbiauti su Graikija, Graikijos vyriausybė, parlamentu ir pilietinė visuomenė. Vis dėlto manau, kad pagrindinė atsakomybė tenka Graikijos vyriausybei ir parlamentui. Būtent Graikijos vyriausybė ir parlamentas turėtų užtikrinti, kad būtų sumažintas deficitas ir kad būtų išspręstos sisteminės problemos nacionalinėme statistikos biure. Mes esame partneriai, tačiau tuo pat metu metu tikimės, kad Graikija paisės taisyklių. Be abejo, Graikijos vyriausybei ir parlamentui ir pilietiniai visuomeniai tai yra didžiulis ekonominis ir politinis iššūkis. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis Komisarė, atsakydamas į pono, pono Langens klausimą, jūs pasakėte, kad e, reikėtų atsižvelgti valstybių narių e, situaciją sudėtingais ekonominiais laikais, kokiu pastangu imasi pati Graikija. Taip pat, kas bus daroma su didžiulėmis išlaidomis gynybos rytyje. Ponas Ren, na, aš nenorėčiau pernelyg gilintis į Graikijos viešuosius finansus šį vakarą. Ponas Almūnija likščiau dar yra atsakingas už ekonomikos ir pinigų sąjungos reikalus. Uh, Taip pat norėčiau pridurti, kad man atrodo labai svarbu, jog Graikija artimiausių metų ketina pristatyti išsamų priemonių paketą. Ten turėtų būti numatytos konkrečios priemonės, kurios gerokai sumažintų viešųjų finansų deficitą. Aš jau kalbėjau apie fiskalinės Graikijos galimybės atsakydamas į pono Lenvin klausimą. Fiskalinė konsolidacija turėtų būti pradėta kiek įmanoma greičiau, ne vien tik e, vėlesniais metais. Dėkui dabar ponas Fejo. Dėkoju. Norėčiau pirmiausia pasveikinti jūs ir Norėčiau paklausti jūsų dėl Graikijos scenarijaus. Žinome, koks yra deficitas, kokia didžiulė skola. Ar negalvojate, kad jis pasikartos tas scenarius kitose valstybėse narėse? Ir Nežinau, ar jums kelia didelį susirūpinimą įsiskolimo klausimas ir pavojus biudžetui. Kaip jūs įsivaizduojate, kokia yra mažesnių valstybių narių, kokia jų padėtis, kurios yra tam tikrą prasme silpnesnės ir ar jos iš tikrųjų įvykdys terminus, kurie nustatyti komisijos tam, kad būtų pakoreguotas biudžeto deficito perviršis. Dėkuoju. Apgailestauju, kad reikia kalbėti tiek daug apie Graikiją, kadangi ji nėra vienintelė šalis turinti netvarius viešosius finansus bet aišku, šiuo metu tai labai aktualus atvejs. Jeigu pasižiūrėsime į visą Europos Sąjungą ir į kitas šalis, tiek didesnės, tiek mažesnės, pamatysime, kad e, vidutinės viešojo sektoriaus deficitas nuo 8-9 metų padidėjo nuo mažiau kaip 3 procentai arti, tu, arti prie 7 procentų BVP. Ir finansų krizės metu e, skolos išaugo 20 procentų, nuo 65 iki 85 procentų. Ir prarandame fiskalinę konsolidaciją, mažėja, nemažinamas pakankamai biudžeto deficitas. Praeitie buvome tų dalykų pasiekę, bet dėl finansų krizės toliau mažėjimas nebevyksta. Mes matome, kad tai didžiulis iššūkis ir taip pat suprantame, jog esminį labai svarbu yra spręsti šį klausimą kaip galima greičiau. Todėl Reikia griežtai taikyti stabilumo ir augimo paktą bei stiprinti šalių priežiūrą ir ekonominės politikos derinimą. Tai yra nepaprastai svarbus dalykai, turime jų laikytis, jeigu norime pasiekti savo labai toli siekiančių tikslų. Aš sutinku, kad Graikijos atvejis nėra atskiras atvejis. Dėl to paklausiau jūsų, ar netrodo, kad yra kitų situacijų konkrečių, kurios keltų jums susirūpinimą, kaip dėl kitų šalių viešųjų finansų ir kokias priemonės pasiūlytumėte valstybėms narėms, kad jos imtųsi, nu, norėdamas išvengti Graikijos situacijos. Man kelia susirūpinimą viešųjų finansų būklė daugelie valstybių narių, ne tik Graikijoje. Iš tikrųjų, daugumoje ES narių šiuo metu e, valstybės skola ir deficitas jau nebėra tvarus. Dėl to reikia veikti dabar Ir geriausias dalykas, ką valstybės narės, eurozonos narės gali daryti, būtų laikyti stabilumo ir augimo pakto taisyklių, priimti kaip galima anksčiau sprendimus dėl fiskalinės konsolidacijos, kai jau ekonomika atsistos tvirtai ant abiejų kojų ir tada reikės vertinti kiekvieną biudžeto eilutę, kad būtų galima pagerinti viešųjų finansų kokybę ir galvoti, kaip užtikrinti daugiau pinigų investicijoms į būsimą augimą ir tvarę plėtrą. Ačiū, dabar Geimičiau. Dėkui, pirmininkė. Pirmininkas Van Rompuy, kalbėdamas Vokietijoje, neseniai pasakė, kad mums reikia e, iš naujo pasižiūrėti į Europos ekonomiką ir galvoti apie 2 procentų augimą, norint išvengti sunkumų. Ką Jūs galvojate apie tą perorientavimą, perkalibravimą? Ir ar nekils panašių sunkumų? Pavyzdžiui, po kelių metų, jeigu mes pradėsime e, viską keisti, ką būtų galima padaryti ir kur jūs būsite. Ką jūs turite galvoj, kalbėdamas apie tą perkalibravimą? Aš e, nežinau, ką ponas Van Rompuy galvojo, pavartodamas šį terminą. Ar jūs nepažįstamas su juo ir ką komisija galvoja, ar remia jo pateiktus pasiūlymus? Atrodo, kad ponas Van Rompuy sako, kad reikia užsitikrinti dviejų procentų augimą, nes kitaip Europos ateitis ne tik trumpalaikė, bet ir ilgalaikė atsiduria nekokioje šviesoje ir ką jūs čia galvojate ir ar čia parlamentas taryba turėtų veikti kartu. Man beje keista, kad jūs negirdėjote to termino perkalibravimas kurį pavarto ponas Van Rompuy. Ponas Ren, gal į mano gimtąją kalbą jis buvo išverstas kitaip tas terminas. Mes iš tikrųjų labai rimtai turime pasižiūrėti į ES ekonominę ateitį ateitį, ar žiūrime, arba kalbame apie perkalibravimą ar atgaivinimą ekonomikos. Aišku, ponas Van Rompoj kalba pats už save ir už vadovų tarybą, kadangi jis yra jos pirmininkas. O aš kalbu Europos komisijos e, vardu ekonomikos ir pinigų politikos srityje, jeigu mane, aišku, patvirtinsite kaip kandidatą į šį postą. Europos Sąjungai, mano nuomonė, labai svarbus yra dalykai augimas ir užimtumas, augimas ir darbo vietos. Ir apie tai mes šiandien daug kalbėjome. Mes turime užsitikrinti didesnės potencialo, augimo potencialo galimybės. Turime čia pasitelkti tvarius viešusius finansus, taip pat uh, 2020 strategiją, kuri užtikrintų išmanesnę ekonomiką, kuri leistų plačiau taikyti inovacijas, švietimą, nes tai yra ekonomikos augimo varikliai. Jie yra nepaprastai svarbus Europos ekonomikos ateičiai. Ar papildomą klausimą norit pateikti? Aš noriu padėkoti jums ir suprantu, kad jūs neatsaking, nesate atsakingas už pono Van Rompoj e, pareiškimus. Noriu paklausti, ar dabar, kai turime naują parlamentą, tarybą ir komisiją, neturėtume pradėti žiūrėti į priekį ir galvoti, ką daryti, išlaisvinti egzistuojančius išteklius, nes egzistuoja tie ištekliai, žmonės turi išteklių, galbūt reikia paskatinti žmonės tuos išteklius panaudoti tam, kad e, išauktume ekonomikos augimą. Taip, mes turime paskatinti visų žmonių pasitikėjimą ūkiu, kadangi tai turės teigiamo poveikio ūkio dinamizmui Europoje. Mano nuomonė, turime dvi čia svarbės užduotis. Galvoti apie augimo kanalus ir turime čia investuoti į ekonomikos augimą ir turime skatinti bankų sektorių, užtikrinti atvirus e, kredito srautus įmonėms bei piliečiams. Taip pat viešajame sektoriuje turime siekti užtikrinti viešųjų finansų tvarumą Tai yra dviejopi iššūkiai ir mes turėsime dirbti labai ryštingai tam, kad paskatintume ekonomikos augimą ir užtikrintume viešųjų finansų tvarumą. Dabar ponas Taleris. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Renai, mes pailsėjome per šventės. Mes daug galvojame apie gamtinius iššūkius, apie sniegą, bet žinome, kad tūkstančiai bendrovų bankrutavo Europoje, daugybė sužlugdytų svajonių, prarastų darbo vietų. Iš socialinio ekonominio požiūrio tarp taško mažos ir vidutinės įmonės yra labai svarbios, nes 99 procentai visų bendrovų yra smulkios ir vidutinės. Jų yra 99 procentai tarp visų bendrovų. Jos yra mūsų ekonomikos variklis ir dabar turime galvoti, kaip užvesti tuos variklius. E, mažos vidutinės įmonės kenčia nuo biurokratijos, vairių kitų suvaržymų ir mes čia turime kažką daryti. Kaip jūs ketinate palengvinti smulkių ir vidutinių įmonių veiklą Europos Sąjungoje? Much, Thaler, Ačiū, ponė Talerį, už klausimą. Jis man yra labai artimas, artimas mano širdžiai. Mano tėvas buvo verslininkas, taigi kalbate su verslininko sūnumi. Jisai įkūrė atsarginių dalių automobilių įmonę ir aš savo vaikystės metus paukojau toje įmonėje nors nekaltinu jo dėl to. Taigi ekonominio augimo tikslai yra labai svarbus. Turime panalizuoti visus klausimus, visus tuos dalykus, kurie turi įtakos smulkių vidutinių įmonių plėtrai ateityje. Turime pakalbėti apie prieigą prie finansų, nes šiuo kritišku momentu įvairiose valstybėse narėse tikrai dėja yra gan sunku gauti finansavimą. Ir yra žvelgiama į bankų sektorių. Ir aišku, dabar ne, nelaikas mokėti didelius dividendus ir priemokas, reikia atstatyti, atkurti bankų sąskaitas, buhalternės ataskaitas. kad padėtumėme smulkioms įmonėms, šeimos e, verslo įmonėms. Tai yra Europos ekonomikos pagrindas. Tik tuo met Europos ekonomika atsigaus ir pradės klėstėti ir patenkins e, mūsų lūkesčius užimtumo darbo vietų kūrimo srityje, kalbant apie smulkės vidinės įmonės. Papildomas klausimas. Taip, iš dalies sutinku e, su jumis, būtent, kad finansinės rinkas išsklaidė ir e, išbalansavo finansinė krizė. Ir aišku, dabar e, kenčia smulkios vidinės įmonės, pagrindinė problema - prieiga prie finansavimo. Dabar, na, yra išpirkinėjami bankai valstybių, bet parama smulkioms vidinėms įmonėms neteikiama. Grinų pinigų srautai mažesnis užimtumas, mažiau, mažesnės investicijos, prarastas pasitikėjimas. Ar neturite minėjo kokių tai konkrečių priemonių, kaip būtų galima aktyvuoti smulkių vidinių įmonių kreditavimą? Mes kartu su vicepirmininku Antonijo Tajanė dirbame šiuo klausimu, jis buvo atsakingas ir atsakingas už pramonę ir smulkės vidutinės įmonės. Taigi jis būtent ir svarstys prieigos prie finansavimo klausimus. Taip pat žvelgiame į tai, kokių yra priemonių Europos Sąjungoje, norint finansuoti. Smulkės vidutinės įmonės didelė dalis finansavimo ateina iš privataus sektoriaus kai tuo tarpu bankai, kitos finansinės institucijos turėtų būti aktyvesn, aktyvesnės. Ir kredito, kreditų srautai turi pasiekti tikslus tam, kad įmonės e, šeimos galėtų gauti finansavimą. Taip pat pervertiname ir ES finansavimo priemonės, bandydami geriau e, paremti rizikos kapitalą, Tai irgi yra vienas yra svarbių sričių, norint e, padėti smulkioms įmonėms. Ačiū, panas Gebels. Pone Ren, e, neseniai Junktinėje karalystėje spaudoje skaitėme apie tai, kad nerimaujama yra dėl euro stabilumo, nes tokios valstybės kaip Graikija susiduria su didžiuliu, e, didž, didžiulė valstybės skola. Ar jums tokie būkštavimai yra artimi? primtini ir ar nemanote, kad reiktų numatyti baudas, baudų sistemą, kas yra numatyta stabilumo augimo pakte. Galbūt jūs priešingai manote, kad um, euro stabilumas yra visos eurozonos ekonominio svorio išdava. Tas svoris yra kur kas didesnis nei atskirų dalių. Galbūt žmonės perdėm pervertina tą potencialų Graikijos deficito poveikį stabilum, euro stabilumui. E, prieš 30 metų New Yorko miestas faktiškai bankrutavo. Ir tai neturėjo jokios įtakos dolerio stabilumui tuo metu, nu, nors New Yorko miesto BVP buvo visuomet aukštesnis negu Graikijos BVP. Ačiū. Aš pasistengsiu viską padaryti, kad visos valstybės narės laikytųsi stabilumo augimo pakto reikalavimų, susitvarkytų su savo biudžeto deficito perviršiais, nes tai yra labai aktualu toms valstybėms, jų piliečiams, ir sisteminė prasme visai eurozonai. Dėl to čia ir reiktų paliesti Europinio solidarumo temą. Nes e, tai reiškia, kad bet kuri Europozono, Europ, eurozonos valstybė narė turi pasirūpinti, kad e, ekonominis, makroekonominis stabilumas ir viešieji finansai būtų racionalūs ir tvarūs tos valstybės labui ir taip pat eurozonos ir kitų valstybių labui. Todėl turime dėmesį skirti kelioms valstybėms. Ir biudžeto deficito perviršio procedūros prasme, matyt, komisijos kiti sprendimai bus priimti sausio ar vasario mėnesį. Ir tas komisaras, kuris pristatys sprendimą, bus arba Jochimas Almūnė, arba aš tuo atveju, jeigu nauja komisijos sudėtis bus patvirtinta ir ji pradės darbą vasario mėnesį. Pane komisarė, jūs neatsakėte į mano klausimus, du klausimus. Ar nebūkštojate, kad eurozono stabilumui iškilo pavojus dėl Graikijos ir ar pritarėte baudų sistemos taikymui, kas yra numatyta stabilumo augimo pakte? Ar jūs manote, kaip ankstesnis komisaras Lamy, manė, kad Tai yra stabilumo augimo pakto vid viduramžiška liekana. tai nereikštų, kad iš mažakrūsė sergančios mens yra dar bandoma išsirpti kraujo. Atsakymas. Smarkiai auganti valstybės skola ir ne, nesva, ne, nestabilus viešieji finansai yra rimta problema ir šiuo atveju Graikijai, Graikijos piliečiams, mokesčių mokėtams tai yra didžiulė našta. Bet tai turi ir platesnį poveikį visai eurozonai. Ir problema nėra tokia rimta, kad tai gali sukelti grėsmę eurozonos stabilumui. Uh, bet aš tikiuosi, kad uh, Graikijos vyriausybė, parlamentas imsis skubių veiksmų ir parengs uh, konkrečių apčiopiamų priemonių stabilumo paketą. Stabilumo augimo paktas ir pakte numatytos priemonės, na, jeigu būsiu patvirtintas komisaru, neišimčiau nei vienos priemonės iš stabilumo augimo pakto. Dabar, manau, svarbu imtis tiesiog skubių greitų skubių veiksmų tam, kad situacija dar, nepablogi, dar labiau nepablogėtų. Na ir tikiuosi, galiausiai Graikijoje įsivyraus e, stabilus viešieji finansai. Ačiū. Na ir galiausiai Alde frakcijos kolega ponas Šmitas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na dabar ponas Arenas galės pakalbėti ir penktąją kalbą, kurią moka. Kai Švedija įstojo į ES 95 metais, mes nesidėrėjome dėl jokių išlygų. Žinote puikiai, kaip mes įstojame į ES, tačiau Danija, Junktinė karalystė išsidėrėjo dėl tam tikrų išlygų. Na ir Mano klausimas, e, tikiuosi, būsimam komisarui yra susijęs su labai delikačiu Švedijai klausimu. Būtent, ar Švedija ateityje galėtų stovėti už Europos zonos ribų, nerizikuodama, ne, ne, nerizikuodama pažeisti įsipareigojimų Europos Sąjungai. Ar ketinate, ponė Renai, kelti šį klausimą Švedijos vyriausybei, bandant išsiaiškinti, kokios yra Švedijos galimybės e, būti eurozonos nare. Ačiū už klausimą. Klausimas yra labai svarbus ir Švedijai, ir visai Europos Sąjungai. Esate teisus, teikdamas, kad Švedija nesidėrėjo dėl išlygų, dėl išimčių, stodama Europos Sąjungą. Ir kai Švedija 2003 metais surengė referendumą dėl įstojimo eurozoną, puikiai žinome, kokie buvo referendumo rezultatai. Uh, po to referendumo susiklostė politinė situacija. Ir šį klausimą matyt galiausiai reikia kelti švedijos žmonėms. Aš esu aktyvus europietis iš skandinaviškos valstybės ir aš labai norėčiau, kad Švedija įstotų eurozoną, bet kaip jau sakiau, tokį sprendimą turi priimti patys švedai. Neseniai stebėjau interviu su Švedijos finansų ministru. Tas interviu buvo publikuotas ir Švedijos laikraštyje. Ministras kalbėjo apie tai, kad labai svarbu, jog Švedija turėtų visapusiškas sprendimų prieimimo galės per įstojimą į Eurozoną. Ir aš manau, kad tai yra, buvo puikiai įžanga šioms diskusijoms. Na, o aš savo ruoštų tik tai galiu pasakyti, kad mielai dalyvaučiau diskusijose šiuo klausimu, bet turiu gerbti teisę e, šved, šve, švedų teisę priimti tokį sprendimą. Dėkoju už atsakymą, ponia Renai. Pastarosiuose nuomonio apklausos re, rezultatuose atsispindi didesnė žmonių e, dauguma pasisakanti už narystę eurozonoje. Yra teigiančiųjų, kad lakumas ir valiutų kursų nestabilumas, matėme, kas nutiko su Kinijos valiuta ir panašiai. Visi tie dalykai e, neramina švedus ir dauguma žmonių teigia, kad kai nukrito 25 procentai švedijos krona prieš keliarius metus, tai buvo didžiulė problema, turiuomenė euro atžvilgių. Ir Galima į tą temą žvelgti ir iš solidarumo perspektyvos, juk esate iš Suomijos ir ar nemanote, kad tas klausimas galėtų būti svarstomas ir solidarumo dvasioje? Atsakymas. Visuomet siekiu vienodų teisių, vienodo, vienodų sąlygų Europos Sąjungoje. Ir kaip anksčiau teigiau, nenoriu veltis į vidinės diskusijas valstybėje narėje, Švedijoje. Uh, nemanau, kad tos diskusijos būtų pozityviai pastimuliuotos, jeigu aš iš Briuselio išsakyčiau kažkokią tai poziciją šiuo klausimu. Aš mėliau norėčiau, kad švedai patys iš esmės padiskutuotų šią temą ir esu įsitikinęs, kad po tų diskusijų galiausiai bus dar vienas momentas, kuomet bus priimtas sprendimas Aš esu iš skandinaviškos valstybės ir tikrai norėčiau, kad Švedija būtų eurozonoje, nes e, ji kaip ir užbaigtų tą skandinavijos valstybių dalyvavimą, išpildytų dalyvavimą eurozonoje. Labai ačiū. Mes labai punktualūs. Jau apsvarstame 32 klausimus. Na ir dabar e, paskirtasis komisaras galės pasakyti savo baigiamąją kalbą. Norėčiau jam priminti tris klausimus, kuriuos paminėjau pradžioje. Na, nepatikiau jų raštu. Tie klausimai susijęs su jūsų bendradarbiavimu, su komitetu ir iš ankstinių dokumentų bei informacijos pateikimu. Uh, Mes norėtumėm, kad trys komisarai dirbtų kartu. Taip pat mūsų domintų ir makroekonominis finansinių reglamentų poveikis. Ką jūs apie tai manote, jūs galite pasakyti tiesiog taip tris kartus. Dabar steikiu žodį jums, jūsų baigiamoji kalba. Ačiū pirmininkė. Kaip jau sakiau, aš jaučiuosi įsipareigojęs dirbti su šiuo komitetu. Nuolat jūs informuosiu apie tai. Informuosiu apie tai, ką žinau ir ko nežinau, žinomus žinomuosius, nežinomus nežinomuosius ir taip toliau. Uh, Be abejo, manęs laukia didžiulis iššūkis, bet aš su didžiuliu nekantrumu laukiu bendradarbiavimo su jumis, įveikiant tuos iššūkius. Leiskite man apibendrinant pasakyti štai ką. Diskusija su jumis buvo tikrai labai įkvepianti. Jūs pateikėte sudėtingų, aktualių klausimų, na taip ir turėjo būti. Mano požiūriu šio klausimo metu paaiškėjo, kad mes siekiame bendrų tikslų, o būtent tvarios, konkurencingos ES, kur įgyvendinti ir socialinės sanglaudos principai. Na ir norint pasiekti šios tikslus, reikalingas bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento. Aš taip pat esu įsitikinęs, kad mūsų pasikeitimas nuomonėmis parodė, kokie svarbus tie trys tikslai, kurie buvo nuolat minimi mūsų diskusijoje. Kitai žodžiai tariant, turime daryti viską, siekdami ekonomikos augimo, stabilumo ir globalaus valdymo. Reikėtų pertvarkyti Europos ekonomiką, pasinaudojant visais, visomis įmanomomis paskatomis ekonomikos saugimui, žaliai ekonomikai. Norint tai pasiekti, reikia įtraukti visus europinio, nacionalinio, taip pat ir regioninių lygmenių. Strategija 2020 metams turėtų būti sėkminga. Ir aš tikrai manau, kad mes prisidėsime prie sėkmingo įgyvendinimo. Dar viena pastaba. Mes turėtumėm stiprinti mūsų ekonomikos pagrindus, konsoliduodami viešuosius finansus. Reikia sukurti tvarius e, fiskalinius pagrindus, jeigu mes siekiame skatinti užimtumą ir ekonomikos augimą. Na ir be abejo, mes turėtumėm prisimti ir savo atsakomybę globalių lygmenių. Turėtumėm išnaudoti visas galimybės, kurias mums suteikia sutartis. Turėtumėm sustiprinti ES atstovavimą išorės santykių srityje. Jeigu mes būsime geriau atstovaujami išorės santykių srityje, tai galėsime sustiprinti ir savo globalę įtaką. Ponios ir ponai, Ekonominė ir finansų krizė tikrai smarkiai pakenkė ES ekonomikai. Daug žmonių nuo jos nukentėjo, kai kurie tapo bedarbiais. Taigi mes turime imtis ryštingų veiksmų dabar, tam, kad galėtumėm sumažinti, sušvelninti patirtą žalą. Taigi ES piliečiai tikisi, kad Europa veiks jų labui Na ir mes turėsime patenkinti piliečių lūkesčius. Aš tikrai tikiuosi pagalbos ir iš jūsų, tikiuosi glaudos bendradarbiavimo su jūsų komitetu. Ir prisijėmų įsipareigojimą įveikti tokį iššūkį kaip viešųjų finansų atkūrimas ir ekonomikos saugimo skatinimas Europoje. Tikrai tikiuosi bendradarbiavimo su jūsų komitetu. Labai ačiū. Lauksiu jūsų ataskaitos, nors nu, taip pat tikiuosi tolimesnio bendradarbiavimo su jūsų komitetu. Um, thank you very much. I... Labai ačiū. Norėčiau padėkoti paskirtajam komisijos nariui, taip pat nariams, kad kalbėjo glaustai. Vertinimo posėdis vyks nuo 8 iki 9 valandos šį vakar ASP 1G3 salėje. Vyks atviras koordinatorių posėdis, taigi nariai gali atvykti, politinių grūmų patarėjai, darbuotojai ir sekretoriato atstovai gali dalyvauti padėjėjai, ne taip pat spaudos atstovų ir visuomenės atstovų nekviečiame. Dėkoju. Taigi, 8 valandą tęsime darbą.